Kolega, prašau susėsti, pradėsim, pratęsime darbą. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann eröffne ich. Taigi, tęsime mūsų interkomiteto posėdį ir pradėsime aptarinėti 14 darbo atvakės klausimą. Bus pateikiamas priekybos susitarimo tarp ES ir Čilės vertinimas. pasirašius šitą susitarimą su Čilė, e, nustatėme labai gerus e, bendradarbiavimo ryšius ir jie plėtojosi pakankamai sėkmingai keletą metų. Kolumbijos susitarimas su Kolumbija ir Peru, taip pat su Ekvadoru, parodė, kad ramiojo vandenino, sustarimas su ramiojo vandenino valstybėmis yra perspektyvus. Taigi su Čilė mes turėtume atnaujinti, suintensyvinti savo kontaktus ir pakeisti susitarimą, todėl buvo paprašyta Inte komiteto atlikti tyrimą kartu su atitinkamu e, departamentu Džiaugiuosi, kad į posėdį atvyko Čilės ambasadorius atstovai, taip pat Rodrygės Lanco iš pasaulio prekybos instituto, Berno instituto atstovas atvyko pristatyti parengtą tyrimą. Kartu su Ramon Torrent bus bandoma atsakyti į klausimą dėl ES ir Meksikos tolesnių santykių. Taip pat sveikinu komisijos atstovą ir taip pat išorės veiksmų tarnybos atstovą. Iš karto suteikiu žodį Rodrygo Polako pristatyti tyrimą. Thank you. Thank you, German. uh, thank you. Ačiū pirmininkė. Uh, už suteiktą galimybę pristatyti Jums mūsų parengtą apžvalgą. Gal man reiktų persėsti kitur, sako kalbėtojas. So let me provide you a brief outline of the, of the... Trumpai pristatysiu apžvalgos turinį. Kalbėsiu apie apžvalgą, pristatysiu turinį ir tikslus, e, nagrinėtus klausimus, metodologiją, e, atliktą analizę ir pagrindinės išvadas. Apžvalgos kontekstas ir tikslas. Kaip žinote, 2002 ES Čilės asociacijos sutartis e, tuo metu buvo e, svarbi e, ateities, buvo svarbus ateities dėrybų tarp ES ir Čilės pagrindas ir buvo paremta priekybos ramščių, bei taip pat buvo prisijimta įvairiausių tarptautinių įsipareigojimų, paremtų tarptautinėmis sutartimis. Tačiau nuo to laiko situacija pasikeitė, nes Europoje atsirado naujos kartos susitarimai ir CITA, susitarimas su Kanada yra ryškiausias tokių naujo tipo sutarčių pavyzdys bei taip pat yra ES Vietnamo laisvos prekybos sutartis, ES Singapūro tokia pat sutartis. Ir, kaip jau buvo minėta, yra ir kitų susitarimų, kurie yra atnaujinami. Čilėje taip pat viskas nestovėjo. Čilė yra viena iš šalių sudariusi daugiausia laisvos prekybos sutarčių pasaulyje. Ypač norėčiau pažymėti du svarbius susitarimus e, Ramiojo vandenynos sutartį bei sutartį su Meksika, Kolumbija bei Peru. Studijoje e, nagrinėjame štai kokius klausimus. Ar reikia atnaujinti ES ir, ir Čilės asociacijos sutarties priekybos ramsti? Antra, jei taip, kuriuos skyrius reiktų atnaujinti? Trečiasis klausimas. kokiu modeliu turėtumėme remtis atlikdami mm, tą atnaujinimą. Ir ketvirtas, e, ko tikimės iš tų skyrių modernizavimo ir kokių politinių, ekonominių kliučių reiktų tikėtis, bei taip pat teisinių sutart, e, kliūčių, nes apžalga renkia teisininkai. Taip pat aiškinomės, ar šis atnaujinimas atitiks ES strategijos ES e prekyba su visais e, reikalavimus. Turėjome pasirinkti metodologiją, kaip buvo numatyta mūsų užduoties aprašė. Taigi, iš esmės tai buvo teisinis tyrimas. Tyrėme e, galiojančios sutarties apriepti, kontekstą, prioritetinę nuostatų galiojimą sektoriuose, bei taip pat lyginome tos sutarties priekybinį ramstį su, e, su panašiomis, panašiais skyriais kitose ES naujos kartos e, laisvos prekybos sutartyse. Pagal mūsų užduotės aprašą mes turėjome e, susitikti su o, aukščiausiais pareigūnais, tai yra diplomatais, verslo ir vartotojų asociacijų atstovais, trečiųjų šalių pareigūnais, e, ekonominiais subjektais, kad išsiaiškintumėme, ko jie tikėtųsi iš to sutarties atnaujinimo. Pereinu prie pirmojo klausimo. Ar iš tikrųjų reikia atnaujinti ES Čilės asociacijos sutarties priekybos ramsti? pagrindinė išvada pateikta studijoje yra tai, kad sutartis e, veikia sėkmingai ir didelių problemų nėra nuo sutarties įgyvendinimo momento. Todėl galima klausti, ar reikia taisyti tai, kas nesulūžė. Neturiu laiko visko išsamei jums pristatyti, bet galite perskaityti mūsų parengtą apžvalgą. Mes turėjome palyginti konkrečius sektorius ir kaip e, modelinį, modelinės sutarties pavyzdį turėjome remtis mūsų modelis tame palyginime turėjo būti naujos kartos laisvos prekybos sutartys, kurias sudaro ES. Ir mes identifikavome kai kuriuos poreikius, tačiau bendrais brož, bruožais e, manome, kad nėra būtinybės e, keisti tos sutarties, nes jį funkcionuoja. ir ta būtinybė ne ekonominė, bet veikiau politinė, institucinė. Aš, aš nesakau, kad nebūtų ekonominės naudos atnaujinus ta, tuos skyrius, tačiau pagrindiniai veikėjai, subjektai, su kuriais kalbėjomės, e, mums pasakė, kad jų nuomonė sutartis veikia tinkamai. Taigi darome prielaidą, e, E, kad reikia patobulinti e, šią sutartį, kuris sėkmingai veikia, kuriuos, kurias rytis reiktų atnaujinti. Kaip jau sakiau, svarbiausios rytis tai e, viešųjų pirkimų, investicijų, tvarios plėtros bei reglamentavimo konvergencijos sritis. Būtent jas labai išsamei analizavome, rengdami šią studiją ir surinkę visą informaciją, galime daryti išvadas, kurias sritis reiktų modernizuoti. Visų pirma, investicijų sritis. Šioje sutartyje Čiliai sudarius e, sutartį su ES, tas skirius beveik nepakito. Čilė turi e, sutartį su 18 ES valstybių narių ir investicijų skyrius nepasikeitė sudarius tas sutartis. Vienas iš veiksnių, kuris skatintų atnaujinti šį skyrių, įtraukti tas dvišalės sutartis į šią bendrą sutartį, uh, atsižvelgiant į tai, kad ES atnaujina prekybos skyrius, pavyzdžiui, sutartyje prekybos su Kanada, su Vietnamu. Nes, kaip žinote, kuriamas investicinių klausimų teismas ir taip pat atsiranda apeliacinė struktūra. Čilė neišreiškė jokių nusiskundimų dėl šios sutarties funkcionavimo dėl ir tų sutarčių funkcionavimo. Uh, todėl atnaujinimas neapimtų naujų e, tekstų kūrimo. Bet reikėtų atnaujinti skyrius atsižvelgiant į kai kuriuos standartus, pavyzdžiui, e, cita sutarties e, standartus arba e, su sutarties su ramiojo vandenino šalimis standartus, dėl, dėl kurios derasi Čilė bet nenumatomas investicinių klausimų teismo ar apeliacinės struktūros kūrimas. Grįžtu prie keturių kitų klausimų, kuriuos reikėjo mums išnagrinėti. Reglamentavimo, konvergencija, Tai nauja tendencija prekybos sutartyse e, įtraukti į, į, į, sukurti naują skyrių ir aptarti e, klausimus priskiriamus e, šiai, šiai sričiai. Ir pavyzdžiui, CITA sutartis buvo pirmoji prioritetinio e, traktavimo sutartis, kuri apėmė jau skyrių skirtą reglamentavimo klausimams. O sutartyje su Čilei buvo nuostatų dėl reglamentavimo nuseklumo bei siekio mm, daryti pažangą šioje srityje. Ir dabar galiojančioje srityje šis klausimas neaptartas. Ir taip pat reiktų pažymėti, kad abi šalis E, ir ES ir Čilė pasistumėjo šioje srityje, sudarinėdamos kitas sutartis. Todėl tai galėtų būti viena e, iš ryčių šioje sutartyje, kurias reiktų atnaujinti. Toliau tvari plėtoti ir viešieji vyriausybiniai pirkimai. Tvarus vystimasis ši, nuostato šiais klausimais dabartinėje sutartyje, dabar galiojančioje sutartyje yra labai e, bazinės, jeigu lyginsime jas su, su kitomis sutartis, sutartimis, kurias sudarė ES. Dabartinėje sutartyje yra labai mažai nuostatų apie e, tvarę plėtotę, aplinkos saugos standartus. Ir reikia pasakyti, kad abipusės ir e, Čilė ir ES, sudarnėdamos kitas sutartis prekybos prisijėmė įvairių įsipareigojimų šiuose sritise. Taip pat mes turėjome išnagrinėti viešųjų pirkimų sektorių. Ši tema aptarta e, dabar galiojančioje sutartyje ir abi pusės prisėmė atitinkamų įsipareigojimų šiuo klausimu. Bet jeigu lygintume e, nuostatas susitarim, sutartyje su naujos kartos sutartimis, pamatytumėte, kad yra skirtumų. Pavyzdžiui, citas sutartyje yra numatyta daugiau institucijų, kurios rūpinasi klausimais susijusiais su viešaisiais pirkimais. ES Vietnamo laisvos prekybos sutartyje, pavyzdžiui, yra numatytas konkretus koordinavimas bei bendradarbiavimas siekiant išversti e, skelbiamus viešųjų pirkimų konkursus į, į, į reikalingą kalbą. Ir Čilės sudaromose sutartyse e, numatyti žemesnis lenkščiai dėl e, galimybės e, prekiauti paslaugomis ir kitais produktais. Ir taip pat turiu pasakyti, kad ir ES ir Čilė jau yra sudariusios sutarčių, kurios šiuo požiūriu yra pažangesnės ir, ir jos e, yra labiau atvėrę savo viešųjų pirkimų rinkas. Tuose susitikimuose su atstovais buvo paminėti ir kai kurie kiti klausimai. Pavyzdžiui, buvo minėti apribojimai galiojantis prekybai žemės ūkio produktais ir žvejybai taip pat e, geografinių e, nuorodų klausimų bei e, vyno geografinių nuorodų bei taip pat su vyno gamyba susijusių klausimų. Kaip jau sakiau, tie klausimai iškilo mūsų E, atliktuose e, interviu me, ir, ir žmonės, su kuriais kalbėjomės, pažadėjo suteikti informaciją, susakė, kad, kad, kad jų tapatybė nebus atskleista. Norėčiau pakomentuoti kilmės taisyklių klausimą. Reikėtų supaprastinti tas taisyklės. Apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad remiantis mūsų sukauptą informaciją, e, mes sakytume, kad nėra griežtos būtinybės modernizuoti šią sutartį. Tačiau yra kai kurių sričių, kai kurių aspektų, kur galima būtų tobulėti. Remiamės e, valstybių e, pasikeitusių elgesių šiuose sritise ir rėmėmės sutartimis, kurias tos e, abipusės yra sudarę su kitomis šalimis. Trečiasis klausimas. Kokia prekybos ir investicijų sutartis galėtų tapti pavyzdžių siekiant šios sutarties e, modernizavimo? Visų pirma, reiktų nepamiršti, kad mums buvo patikėta užduotis išsiaiškinti, ar sutartis su Kanada būtų ta tipinė pavyzdinė sutartis, kurią turėtumėme remtis. Mes manome, kad e, siekiant sutartį modernizuoti, reikėtų žvelgti plačiau. Čilė turi daug patirties e, ir daug, yra sudariusi daug e, prioritetinės prekybos sutarčių, e, pažangių sutarčių. Ir bandant apsimesti, kad e, kadangi egzistuoja sutartis su Kanada, automatiškai jos modelį reiktų pritaikyti ir sutarčiai su Čilė. Na, nebūtinai taip yra. Kita vertus, e, kitas variantas būtų visiškai pakeisti e, dabartin, to, tos dabar galiojančios sutarties modelį. Galbūt vis dėlto reiktų atnaujinti ją, pakelti ją į aukštesnį lygmenį, tik patobulinti tas sritis, kur reikia kažką keisti, bet nekeisti bendros sutarties, visos sutarties. Norėčiau plačiau pakomentuoti šias išvadas. E, čia jau pereinu prie mūsų, prie to, ko tikimės iš, iš tų veiksmų ir kas mums kelia susirūpinimą. Visų pirma, ko tikimės. E, šis sutartis yra gana plataus užmojo ir didelių nuogastavimų tie atstovai, su kuriais kalbėjomės, neišsakė. Ir kaip jau sakiau, jie, jie netgi negalėjo pasakyti, kad a, nurodyti, kokios problemos iškyla gyvendinant tą sutartį. Abi pusės nori ateityje parengti susitarimą, kuris atitikti galiojančius ES ir Čilės teisės aktus be esminių e, įstatymų keitimų. Ir čia iškyla kliūčių, kurios nėra teisinės ar ekonominės, veikiau politinės. bandėm atsakyti į klausimą, ar neseniai mm, stebėta reakcija į didelius prekybos susitarimus, tokius kaip TTIP ar TPP, galėtų atsiliepti bandymams modernizuoti šią sutartį arba e, renkti naujos kartos e, sutartį. Čilės atstovai minėjo, kad naujos sutarties patvirtinimas kongrese galėtų būti problematiškas, jeigu tai būtų kažkas panašaus į TPP sutartį. Ne kas savaitę e, skaitome žiniasklaidoje pranešimus, kad e, pavyzdžiui, citas sutartis e, susilaukia plataus palaikymo. Todėl teisinio pobūdžio nuogastavimų nėra. Tačiau reiktų nepamiršti politinio aspekto, kurį, į kurį turėtų atsižvelgti abi šalis ir, ir, ir suvokti, kad pristatant šios sutarties e, modernizavimą, kad, kad, kad tas mm, pasiūlymas būtų tinkamai suprastas kad, kad ne, nebūtų sumaišytas su kitokiais siūlymais. Ir užbaigdamas atsakysiu į. Aptarsiu štai kokį klausimą. Ar ta atnaujinta sutartis atitiktų ES prekybos e, su visais strategiją? Jeigu sutarties atnaujinimas, modernizavimas ar keitimas E, apimtų ir tokius klausimus kaip e, bendradarbiavimą reglamentavimo srityje, taip pat naują požiūrį investicijas, kaip, kaip sutartie su Kanada, e, Vietnamu arba JAV, taip pat naują požiūrį į tvarų vystimąsi. Tai įtraukus tokias nuostatas e, šis sutartis atitiktų mano minėtą strategiją. Iš Čilės pusės jokių kliūčių neturėtų būti ir todėl modernizavimas sutarties ar jos atnaujinimas tikrai atitiktų abiejų pusių interesus. Apibendrindamas sakyčiau, kad ES Čilės sutartis, kai ji buvo sudaryta, tapo ketvirtos e, kartos sutarčių pavyzdžių ir sukūrė pagrindą plačiam bendradarbiavimui ir politiniam dialogui. Šis sustarimas e, veikia sėkmingai ir bendrai nėra būtinybės e, taisyti kažką, kas, kas sėkmingai veikia, kas nesugedė. Taigi tai reiškia, kad sutartis veikia gerai O kalbant apie prekybos klausimus, iškyla klausimų susijusių su e, žvejyba, vynu, e, žemės ūkio produktais ir e, kilmės taisyklių taikymu. Dėl modelio, kurio pavyzdžių turėtume tą sutartį atnaujinti. Rink, siūlytume rinktis ne vieną konkrečią sutartį, bet E, bandyti įvertinti visas susijusias politinės realijas ir pristatyti tą sutartį kaip, kaip naujo dokumento atsiradimą. Svarbiausia, kad e, pradėjus sutarties atnaujinimą, e, šie procesai nebūtų painiojami su kitais vykstančiais procesais. Darybos su darybų dėl, e, darybomis dėl CITA ir TTIP sutarčių. Ir kaip jau sakiau, jeigu pametinį klausimą investicijų apsaugos ir e, tvaraus plėtojimo užtikrinimo, jeigu šie klausimai bus aptarti modernizuotoje sutartyje, tai ji atitiks ES priekybos su visais strategiją. Ačiū uždėmesi. Uh, Dėkoju už šį tyrimą ir um, išsamų jo pristatymą bei išvadas. Tikrai sustarimas su Čilė yra veiksmingas, jis veikia pokyčiams uh, nėra ekonominio pagrindo. Ir žinoma, mes vis dėlto turime siekti aukštų standartų, pavyzdžiui, susijusių su darbu. Visų pirma, suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, Iman Rodrygės pranešėjai. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už šio tyrimo pristatymą. Norėčiau išsakyti šiek tiek kritikos. Aš esu pranešėja čilės klausimais ir norėčiau pasakyti, kad mano manimu šis pranešimas yra per daug bendro pobūdžio. Aš tikėjausi, kad kalbant apie susitarimo modernizavimą, kuris tas susitarimas buvo parašytas dar prieš pradedant formuoti uh, ES e, politiką šioje srityje priešimantis ambicingų veiksmų. Turėjome gal. Turėjom, dėl to turėtume keisti šį sutarimą, jis turėtų būti labiau ambicingas. Mes apie tai kalbame ir Europos parlamento uh, pranešime. Taip pat ir Džiulės tikslai, mano manimu, yra ganėtinai ambicingi. Reikėtų gerinti esamą susitarimą, reikėtų jį plėsti, uh, Taigi reikėtų toliau bendradarbiauti su partneriu, su kuriuo sutartis buvo tinkamai taikoma, todėl kad matėme, kad taisyklių, taisyklių buvo laikomasi ir taip toliau. Na ir siekdami veiksmingumo turėtume plėsti ir tvaraus vystimosi apimti, augimo apimti, na, o jūsų tyrime apie tai visiškai nekalbama o abiem, tarp abiejų šalių jau dėl to buvo sutarta. Taip pat e, nebuvo į šį sutarimą įtrauktas lyčių aspektas. Mes negalime neatsižvelgti į neligybę šiame amžiuje. Tai pasakytina ne tik apie priekybą, bet ir apie kitas svarbės rytis. Taigi į šį aspektą nebuvo atsižvelgta. Ir kaip jau sakė Čilės atstovai darbo, tarp, darbo grupėse e, bendradarbiavimo vystimosi srityje, tvaraus vystimosi srityje šio aspekto dar trūksta. Taigi visose, visose šiuose aspektuose, kuriuose reikia siekti modernizavimo, kur reikėtų modernizuoti prekybos politiką. Turi būti būtent e, atsižvelgiama ir į šį aspektą ir reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų įgyvendinti šį modernizavimą. Taip pat reikėtų pagalvoti, ir apie pridėtinę vertę, kuri turėtų didėti. E, Čilėje susitarimas su Čile buvo pirmasis susitarimas, e, ketvirtosios kartos susitarimas, kuris buvo pasirašytas. Ir e, būtent per Čilę galime suprasti, kad galime prisiderinti prie situacijos pokyčių, atsižvelgdami į vietos gyventojų gyvenimo kokybę. Ji kinta pasitelkiant prikybos ryšius ir tam tikras vertybės, bet viso to šiame dokumente nėra. Taigi, jeigu jūs turite informacijos apie šio susitarimo modernizavimo privalumus, norėčiau sužinoti apie tai daugiau. Dėkuoju dabar šešėliniams pranešėjams iš pranešėjams žodis. Hi, thank you, uh, for... Dėkuoju už jūsų labai įdomų tyrimą. Aš visada galvojau, kad gerinti vietos, gerinimui vietos dar yra. Tikrai mes galime dar labiau vystyti mūsų ryšius bendradarbiavimą su Čilė. Mūsų daug vertybių sutampa. Manau, kad bendradarbiavimą reikėtų tęsti ir ateityje. Manau, kad reikėtų įsitikinti, kad tikrai mūsų tiek, siekiami tikslai atitinka poreikius ir turėtume aiškiau apibriežti būtent, kokiu tikslu mes siekiame, kokius tikslus galime pasiekti, nes galbūt per dėrybas ne visada išsiaiškiname, ką galime pasiekti. Uh, Taigi, manau, kad iš pat pradžių tai reikėtų padaryti. Mes visada lyginame modelius, taigi norėčiau išgirsti apie tai. Ar jūs norite įtraukti visus kontroversiškus klausimus? Mes parlamente aptarėme daug tų klausimų. Ar visada turime siekti aukščiausio rezultato, arba gal, galbūt galėtume ieškoti aukso vidurio? Taip pat, kaip ES galėtų įtikinti Čilę dėl papildomų investicijų, gal galėtumėte paaiškinti apie tai? Thank you, Chair. Um... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai už tyrimą, kuris uh, buvo pristatytas. Aš norėčiau papildomai paklausti kai ko. Šiame tyrimė yra pasakyta, kad mm, buvo respondentų klausimą ir aiškinamasi, ar TTIP galėtų turėti poveikio daryboms rengiant šį asociacijos sustarimą su ES. Ir Dėl šito bendradarbiavimo susitarimo buvo išreikšta kritiškų nuomonių, kurios buvo priešingos negu vyraujanti pilietinės visuomenės nuomonė. Taigi norėčiau paklausti, kaip pilietinė visuomenė ir neparlamentos struktūros vertindamas TTIP kaip profsąjungos vertina šitą susitarimą su Čile. Um, the 2002 association agreement between the EC and its members. Kitas dalykas valstybės narės santykiuose su Čilė nenurodė į kokius nors trūkumus arba problemas ir nematė poreikio kaip nors keisti šitą susitarimą, išskyrus tą atvejį, jeigu jisai veiktų netinkamai. Taigi, atrodo, kad e, šitas ketinimas keisti yra labiau politinio pobūdžio, bet e, nepagrįstas kokiamis komercinėmis prielaidomis. Taigi, verčiant iš verslo perspektyvos. Norėčiau paklausti, ar modernizuojant šitą sustarimą būtų gauta daugiau naudos, ar būtų susidarta, susidarta su daugiau uh, rizikos. Taigi, norėčiau paklausti, kaip atrodytų ateityje šitas modernizuotas susitarimas, turint omenyje bendradarbiavimą su Latino Amerikos valstybėms apskritai. Aš norėčiau paklausti komisijos atstovo. Tyrimas, mano manimu, labai įdomus. Ir jūs joje sakote, kad iš prekybos požiūrio nėra ypatingo poreigio keisti šitą susitarimą. Tačiau mes turime prisiminti, kad e, spręsti kitas problemas e, galima ne tik tai pasitelkdami prekybos sutartis, yra ir kitokių galimybių. Todėl norėčiau priminti įvai, ilgą sąrašą dėrybų, kurios vyksta. Ir yra susitarimų, kurie nebaigti ir remiantis komisijos informacija, kad komisijai trūksta e, darbuotojų, kad būtų galima užbaigti šitos sustarimus turintai omenyje, aš nemanau, kad reikia keisis priekybos sustarimą, kai niekas nemano, kad tai daryti reikia. Tačiau jeigu komisija vis dėlto nusprendė keisti tą sustarimą, norėčiau paklausti, ar komisija pagalvojo apie tas išvadas, kurios buvo padarytos atlikus tyrimą. Kitas dalykas, komisija galbūt pasakys, kokiu tikslu yra siekiama modernizuoti, atnaujinti šitą sustarimą. Ypač turint omenyje investicijas norėčiau paklausti, koks yra jūsų tikslas, kokios yra mintys persiderinant dėl šios tarimo, ar jūs taip pat norėtumėte persiderėti ir dėl paslaugų. Kitas klausimas. Panamos dokumentų informaciją paviešinus buvo nurodyta, kad e, buvo piknaudžiaujama, sukčiaujant mokesčių srityje ir todėl norėčiau paklausti, kaip jūs į tai atsižvelgsite, rengdamiesi daryboms dėl šito sustarimo atnaujinimo. Kitas tvaraus vystimosi skyrius įgyvendinimas ir sankcijų nuostatų šiame susitarime kol kas nėra. Tai ar jūs norite ką nors padaryti, kad šitas susitarimas būtų geriau gyvendinamas? Taigi, ko imsitės šioje srityje? Ir be to, ES ir Čilės e, laisvos prekybos sutarties klausimų vyksta konsultacijos su visuomenė. Tačiau norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kokių nuomonių esate gavę, ko jūs tikitės iš šitų konsultacijų. Gerardas prezidentė. Fidas. Ačiū pirmininkė. Aš nesu pranešėjęs savo frakcijos vardu šiuo klausimu, tačiau aš pritariu pranešėjai pritariu jos mintims. Galvojant apie šį sutarimą, reikia turėti taip pat sutarimą su Meksika, kadangi tai yra lygiai gretus susitarimai ir todėl būtų galima siekti naujo susitarimo atsižvelgiant į naujas realės. Tačiau Kalbant apie Čilę, susidaro įspūdis, kad viskas vyksta sėkmingai ir atrodo, kad naujo sustarimo beveik ir nereikia. Kadangi dabartinis sustarimas veikia sėkmingai, nors buvo kai kurių aspektų susijusių su Čilės susitarimais su trečiosiomis šalėmis, dėl kurių reikėtų keisti uh, susitarimą su ES. Tada reikėtų pasinaudoti progą ir suderinti šį susitarimą su Čilės susitarimais su trečiosiomis šalimis, kadangi mes taip pat ES vardu derimės dėl įvairių susitarimų ir manyčiau, kad komisija taip pat turėtų įveikti tą, įvertinti tą faktorių, O baigdamas norėčiau pasakyti, kad kalbame apie ES ir Meksikos, ES ir Čilės sustarimus, kurie buvo pasirašyti beveik lygiai grečiai. Apie Meksiką tiesiog nekalbame, kalbame ilgai, o apie sustarimą su Čile pradėjome dabar kalbėti, siekdami pakeisti. Vokietijos antra pagal svarbą profsąjungų federacija Verdi atsiuntė atstovus į, šią, į šį posėdį ir norėčiau pasveikinti šios atstovus mūsų posėdėje. Um, Ačiū pirmininkė. Už... Norėčiau padėkoti už galimybę e, atsakyti į parlamento narių užduotus klausimus. Buvo iškelti keletas klausimų. Visų pirma, reikia atnaujinti tą sutartį. Manome, kad taip. Tokį sprendimą priėmė lyderiai aukščiausių lygmenių. Buvo nuspręsta išsiaiškinti e, galimybes. E, Jeigu sutartis veikia sėkmingai, tai nereiškia, kad negalime e, dirbti dar geriau. Visų pirma, dėl to, kad yra sričių, kuriuose sutartis gali būti patobulinti prieigą prie e, paslaugų, prekių rinkų, e, ko, intelektinės nusaibės geresnio užtikrinimo, taip pat e, e, tvarios plėtros siekis bei dar viena e, svarbis rytis, e, kuri aptarta preky, prekyba visiems strategijoje, tai MVI. E, vertinant bendrą platesnį kontekstą, politinį kontekstą, e, santykiuose su Čilė mes norime daugiau galimybių investuoti ir kuomet palaikome platesnius politinius santykius, kai, kai yra kai jau yra nemažai nuveikto darbo, šioje srityje norime žengti žingsnį kitą lygmenį, taip yra su Čilė. Nors sutartis veikia gerai, tai nereiškia, kad nebuvo problemų. Sistema veikia gerai, institucinė sistema veikia tinkamai ir tai leido mums išspręsti visas iškilusias problemas ir neleisti joms pereiti į ginčių sprendimo e, procedūros etapą. Sritis, kuriuose, kurias norėtume modernizuoti. Varios plėtotės sritį, investicijų apsaugos, kovos su korupcija. manome, kad tokiu būdu prekybiniai santykiai e, su Čile atitiktų mūsų e, pareiškimą padarytą paskelbus strategiją priekybą visiems. Taigi viena vertus e, sutarties modernizavimo apsimoka imtis, jeigu tai atitinka, tik dėl to, tik tuo atveju tai atitinka tą minėtą komunikatą. Mes manome, kad kad būtent dėl to, kad buvo paskelbtas strategija ir komunikatas dėl priekybos visiems, daugybė svarbių sričių uh, mūsų santykiuose su šešalimi nėra aptartos. Norėčiau pasakyti, kad studijoje neteisingai daroma prielaida, kad mes sekame naftą e, sutarties. Pavyzdžiui, e, nafta sutartis yra visos prekybos sutartis. Mes norime, mes šiuo atveju kalbame apie e, asociacijos sutartį su Čilė ir norime, kad naujos kartos sutartis remtųsi dabar galiojančią sutartimi, nenorime, kad ji būtų kažkaip uh, E, anuliuota, norime, kad apimtų prie žmogaus teisų matmenį. Taip pat norime geresnės investicijų apsaugos sistemos nei ta, kur egzistuoja nafta sutartyje. Nes tai yra tik laisvos prekybos sutartis. trumpai apie e, tai, kokiame proceso etape esame. Mūsų vadovai yra įsipareigoję įti priekin, siekiant sutarties modernizavimo. Turime galimybę dėrybas e, pravesti, dėrybas e, pradėti. Dabar vyksta priepties įvertinimas domimės, aiškinamės, kurios rytis e, būtų aktualios mums ir kurios čiliai. E, išvadas parengsime ir tikimės, kad darbas vyks sėkmingai ir kai jis bus baigtas. Kaip ir kitų apriepties įvertinimo atveju, pristatysime jums visą informaciją. Tuo tarpu darbas su Čilė vyksta sėkmingai. Ir, kalbėdamas apie tai, norėčiau pasakyti, kad mes pradėjome savo vidaus poveikio vertinimą kuris yra būtinas, kai norime pateikti pasiūlymą dėl įgaliojimų dėrėtis. Ir būtent todėl buvo pradėtos konsultacijos. Tiesa tai, kad mes ką tik tai sulaukėme išvadų. Procesas dar vyksta, mes analizuojame gautą informaciją. Ir tuo tarpu negalėčiau su jumis pasidalinti vertinimo išvadomis bet prie šio klausimo dar grįšime. Visada esame pasirengę jums papasakoti, kaip mums sekasi šiuose procesuose su Latino Amerikos šalimis. Ačiū. Norėčiau užduoti porą klausimų, kuriuos išsakė kolegos. Jūs pirma klausimas dėl gebėjimų. Kalbėjome apie dėrybą su Nuja Zelandija, ASEAN šalimis ir konstatavome, kad dėrybos su tomis šalimis paspartėjo. Taigi, kokie gebėjimai ir galimybės e, imtis Čilės sutarties modernizavimo, kiek žmonių komisijoje tuo užsima? Ponas Fisas klausė, kodėl či, su Čile nuspręsta atnaujinti sutartį, o ne su Meksika, nes situacija yra panaši. E, nes sutartys su abimis šalimis buvo sudaryta, sudarytos tuo pat metu tais pačiais metais. Atsakydamas į klausimą, kiek žmonių užsima šiuo klausimu komisijoje, na, sunku būtų tiksliai pasakyti, šalia manęs sėdinti kolegė beveik visą laiką tam skiria. Taip pat dar du ekspertai užsima dėrybomis. Ir bendrais bruožais mūsų e, e darbo atvarkė su Latino Amerikos šalimis dabartinė yra tikrai plataus užmojo ir mes tenksimės dirbti taip sparčiai, kaip tik galėsime. O, atsakant į klausimą, kiek konkrečiai žmonių dirbs su šiuo klausimu ir ar bus pakankamai darbuotojų užsimti pasaulinės priekybos klausimais. Na, tą klausimą geriausia būtų patikti mano direktorato vadovui, nes negalėčiau jį atsakyti. Klausimas apie Meksiką ir Čilę. Iš tikrųjų yra tam tikrų panašumų, laiko momentas sutapo, e, kai buvo deramas dėl pirmosios sutarties, bet yra ir skirtumų. Vertinant dėrybas dėl sutarčių modernizavimo. Sutartis, e, dėrybos dėl sutarties su Meksika vyko sparčiau ir tikimės, kad kitų metų viduryje, jei viskas vyks sėkmingai, pradėsime ir dėrybą su Čilė. Atsižvelgiant į tai, kad sutartis su Meksika nebuvo tokia išsami kaip, kaip sutartis su Čilė, e, nuspręsta pirmą pradėti e, darybas su Čilė. Ir dabar žodis Oto. Brief then. Um... Dėkoju, pasistengsiu kalbėti trumpai. Dėkoju už užduotus klausimus ir pasistengsiu atsakyti kuo greičiau. Norėčiau atsakyti kolegijai iš Ispanijos, kad ne, vis, ne visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. E, deja, ką jūs, tai, ką jūs minėjote, nėra susiję su šiuo pranešimu. Kalbant e, apie lyčių aspektą ir apie tai, kad reikėtų gerinti investicijas energetikos srityje. Šie klausimai tikrai yra svarbus, sveikintume jų įtraukimą, bet vis dėlto tyrimą reikėjo skirti tik priekybai. Taigi, dėja, mes negalėjome šių aspektų traukti, nors aš jums visiškai pritariu. Na ir dar norėčiau pasakyti, kad mes niekada nenorime pasakyti, kad susitarimo nereikia keisti, jeigu jis ir veikia veiksmingai. Bet mums buvo užduotas klausimas apie būtinybę keisti arba ne, būt, nebūtinybę keisti. Tai priklauso nuo tyrimo rezultatų. Ar šis e, sustarimas gali būti gerinamas? Taip reikia remtis patirtimi, kuri buvo įgauta e, būtent bedardarbiaujant su Čilė. Mes galime tai padaryti, bet tai, ką sakė ponia McLaren dėl rezultatų, dėl pasiekiamų tikslų, manau, kad įmanoma juos uh, E, pasiekti. Dėl investicijų norėčiau pasakyti, kad investicijų apsauga yra netoks ginčytinas klausimas Čiliai kaip kad Europos Sąjungai. Čilė turi 53 susita, dvišalių, inve, dvišalius investicijų susitarimus ir taip pat turi nemažai ir e, preferencinių susitarimų dėl priekybos. E, Galbūt e, Latinų Amerikos šalis tą sistemą naudojo jau daug metų, ES atranda ją tik šiuo metu. Dėl šalutinio TPP poveikio, kaip kad minėjau ir anksčiau, TPP MLP nėra labai ginčytinas klausimas Čilėje. piliečių visuomenės atstovai Čilėje išsak, gali išsakyti susirūpinimą TPP tam tikrais skyriais, pavyzdžiui, susijusiais ypač su intelektinė nuosavybė. Bet TPP, TPP reikia analizuoti tam tikrame kontekste. Čilė vienintelė šalis, kuri pasirašė TPP ir kuri jau turi preferencinės prekybos susitarimus. Taigi, ji jau turi tuos susitarimus su 11 šalių ir Čiliai nieko naujo nesukūriama. Štai dėl ko situacija daug mažiau kontroversiška negu kad, pavyzdžiui, CETA arba TTIP atveju Europoje. Ar gali būti panaudotas šis modelis kitose Latino Amerikos šalyse? Taip, na, iš tiesų. Čilė tikrai Yra tokia šalis, kuri rėmėsi tam tikrais e, principais, tam tikromis idėjomis, kurias būtų galima panaudoti, nors tai būtų padaryti lengva, vis dėlto nebūtinai tai daryti būtina. Dėl, tes, dėl TISA norėčiau pasakyti, kad oficialiai jums nieko pasakyti negaliu, nes oficialiai, formaliai aš nieko neturėčiau ir žinoti. Uh, Žinoma, aš susipažinau taip pat su Wikileaks ir Panama dokumentų situacija ir e, nemanau, kad galiu komentuoti šį klausimą. Na, o dėl to, ką sakė ponas e, Fisas dėl Meksiko, Meksikos tiesa, kad susitarimai su Čile ir Meksika buvo pasirašyti tuo pat metu, bet jų detalės skiriasi. Skiriasi, nes e, susitarimas su Čile buvo pirmasis ketvirtos kartos susitarimas, pažangus susitarimas, o susitarimas su Meksika nors e, data labai, buvo labai panaši, vis dėlto jis buvo paremtas ankstesniu modeliu. Taigi struktūroje tikrai galima gerinti dar tikrai daug. Ką? Na, ponui Jurgensen pasakysiu, kad mes nepadarėme išvados, kad sąly turėtų būti laikomasi trade for all, priekyba visiems e, sąlygos. Mes nemanome, kad tai yra privaloma sąlyga. Bet mes uh, analizavome, kaip šis atnaujinimas gali būti panaudotas prisiderinant prie sąlygų. Dėkoju, dėkoju tyrimo autoriams. Manau, kad tikrai buvo labai svarbu diskutuoti šią temą, taip pat gauti informacijos ir iš išorės. Manau, kad modernizavimo procesas tikrai užtruks gana ilgai. Dėkoju dar kartą. Perėsime prie kito klausimo, tai yra prie elektroninio balsavimo dėl bendrojo biudžeto skirto kitiems metams. Tai nebus paprastas biudžetas, bet ne apie tai turime diskutuoti. Tai e, mes turime diskutuoti tik apie biudžeto dalį susijusią su priekyba. Setzen Sie sich auf Ihre. Kolegos, susėskite į vietas. Išsitraukite balsavimo korteles. Bent jau pabaigoje balsuosime elektroniniu būdu. Kad įsitikintume, ar kortelės veikia, pabandykime balsuoti. Pradedame bandomą į balsavimą. Und die Abstimmung ist geschlossen. Baigime. Atrodo, viskas tvarkoje, kortelių nei per daug, nei per mažai. Taigi galime pradėti balsuoti. Pirmiausia, balsuosime dėl dal, biudžeto dalies susijusios su prekyba. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis dėl septintojo pakeitimo, pradėme balsuoti. Abstimmung ist. Baigėme. Priimta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Kas už deš, devin, dešimtąją, prieš susilaiko. Atrodo nepritarta, bet balsuokime kortelėmis, kad įsitikintume. Baigime. SND vienu per daug. Baigime. Atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Tryliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis už, prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis dėl ketvirtojo kompromiso. Balsuojame. Vienu balsu iš APP frakcijos per daug. Und Abstimmung ist geschlossen. Ist Baigiama. Priimta. Aiškiai kelkite rankas, prašau. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Priimta. 26 už, prieš. Atsiprašau, 25, ne 26, aš atsiprašau. 25, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 26, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 28 už, prieš, susilaiko atmesta. 29 už, prieš, susilaiko atmesta. Ir baig, gal, baigiamasis balsavimas kortelėmis prasideda. Oho. Will nicht jeder abstimmen. Also, Abstimmung geschlossen. Baigiame. didelę daugumą priimta. Sveikiname pranešėją Bögė. Penkioliktas klausimas, balsavimas dėl nuomonės budgetary amendment. Ja, ja, ja. So, wir haben eine Sache übersprungen. Peršokau į priekį. Dabar konkretus pakeitimai dėl biudžeto pasiūlymo. Das ist zunächst der Änderungs. Pakeitimas 6678, kurį pateikė Bögė. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. 6677 taip pat bėgė pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 6682 šuster pakeitimas žodžiu, kas už, kas prieš, susilaiko dar kartą, kas už šį pakeitimą 6682. Kas prieš susilaiko atmesta. 6675, kas už? Norėtumėte grįžti prie 6682 kortelėmis. EPP has changed. Ich sehe das schon. Meine Güte. EPP pakeitė nuomonę. Apšimungas kažkaip. Baigiame. Primta. Ai, EPP tokia galinga. 6675. Atkrenta. 6681 pakeitimas, kurį pateikė ponia Šakė. Kas už? kas prieš, priimta. 6680, kas už, kas prieš, susilaiko, neaišku, 6680, balsuojame kortelėmis. Apstimmung ist eröffnet. Und Abstimmung ist. Baigiame. Priimta. Šeši, šeši, septyni, devyni, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Taigi balsavome dėl konkrečių pasiūlymų, o dabar perėmė prie šešioliktojo darbo atvarkės klausimo nuomonė dėl skisintų dujų strategijos ir dujų saugojimo strategijos. 16 darbo atvarkės klausimas. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Okay, klein, hm, ihr habt gerade eine Mitteilung. Ką tik man pašnipždėjo, kad, kad Aldi pritarė antrajam kompromisui, o ketvirtajam nepritarė. Taigi, priimkite tai domen, balsuodami. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. Kompromisinis pasiūlymas pirmas priimtas. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Dėl dešimtojo prašome balsuoti kortelėmis, tai ir darome. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 15 už, prieš, susilaiko kortelėmis dėl 15. Baigime. Atmesta 16 už, prieš, susilaiko priimta. 17 už, prieš, susilaiko priimta. 18 už, prieš, susilaiko priimta. 19 už, prieš, susilaiko priimta. 20 už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Dvidešimt šeštasis pakeitimas, kas už? Dvidešimt penktasis antroji dalis pirmiausia. Kas už ją? Kas prieš? susilaiko priimta. 26 už prieš prašome balsuoti dėl 25 pakeitimo antrosios dalies.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 kad frakcijų atstovai labai keltų aiškia rankas. 26 už. Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 28 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 30 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 31 už, prieš, susilaiko kortelėmis dėl 31 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Trisdešimt antras už, prieš, susilaiko, atmesta. 33 už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 už, prieš, susilaiko, atmesta. 35 už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. 36 už, prieš, susilaiko, priimta. 37 už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 45 už, prieš, susilaiko priimta. 46 už. 45 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 46 už prieš, susilaiko priimta, 47 už, prieš, susilaiko priimta, 48 už, prieš, susilaiko priimta, 49 už, prieš, susilaiko priimta. 50 už, prieš, susilaiko atmesta. 51 už, prieš, susilaiko priimta. 52 už, prieš, susilaiko priimta. 53 už, prieš, susilaiko priimta. 54 už, prieš, susilaiko, priimta. 55 už, prieš, susilaiko, priimta. 56 už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 už, prieš, susilaiko, atmesta atmesta. 59 už, prieš, susilaiko, balsuokime kortelėmis. 59 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Primta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 61 už, prieš, susilaiko priimta. 62 už, prieš, susilaiko priimta. 63 už, prieš, susilaiko priimta priimta. Ir baigiamasis balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Balsų daugumą pritarta. Sveikiname pranešėjams. Taigi baigiame balsavimus. O dar par 17 darbo atvarkės klausimas. ES, vėjos valstybių narių ir Kolumbijos bei Perų prekybos sutarimų dvišalė apsaugos sąlyga. Kolegos. Jeigu norite, norite išeiti iš salės, jeigu norite pasikalbėti, darykit tai negarsiai ir geriau nesalėje. 17. Darbotvarkės klausimas. ES ir Kolumbijos bei Perų prekybos sustarimų dvišalė apsauga. Pirmiausia, kalbame apie bananų importo stabilizavimo priemonę. Pranešėjas Mariel de Sarnes. Jai žodis. Merci, euh, merci beaucoup, monsieur président. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, pateiktas pasiūlymas modifikuoti reglamentą e, dėl laisvos prekybos sutarties sudarimo su Ekvadoru. Jis prisijungė prie susitarimo su Kolumbija ir Peru ir taip pat šis sutarimas įsigalioja ir su Ekvadoru. Manau, matau, kad kolegas ypač jaudina bananų klausimas, tuo tikrai džiaugiuosi. Ir, ir ypač norėčiau atkreipti kolegų iš Prancūzijos e, dėmesį. Taigi, mes galėtume peržiūrėti Europos e, banano apsaugos mechanizmo funkcionavimą. Manom, manome, kad e, tą apsaugos sistemą reiktų tobulinti, kad būtų apsaugoti Europos bananų gamintojai kad jie galėtų e, prisitaikyti iki Ekvadoro prisijungimo. Ekvadoras yra svarbiausia pasaulyje bananų gamintoja ir tai yra svarbiausia bananų eksportuotoja į ES. Ir būtent todėl uh, Pateikėme aštuonis pakeitimus, e, kuriuos trumpai pristatysiu. Jie jau pristatyti ir jų tikslas patobulinti e, teikiamą pasiūlymą, e, kurį rengėme drauge. Siūlau keturis dalykus. Taigi visų pirma, siūlome sukurti iš ankstyvo perspėjimo sistemą, kuri leis e, numatyti, koks yra bananų importo slengstis į ES. Taip pat mes norime, kad būtų informuojamas e, ir parlamento komitetas ir manome, kad susiję e, mechanizmai turėtų būti aktyvuoti, kai jau artėjama prie to. Slenkščio 85 procentai numatyto importuoti kiekio būtų tas lenkstis. Kit, tą galimybę patobulinti dokumentą mes norime skaidrumo, manome, kad skaidrumas būtų naudingas į, e, ir kad reiktų išsiaiškinti, kokį poveikį e, daro to mechanizmo aktyvavimas arba jo neaktyvavimas. Todėl norėtume, kad komisija ateityje pristatytų rinkos tyrimo e, išvadas ir ir kokiu pagrindu nusprendžia aktyvuoti mechanizmą arba ne ir manome, kad šiais klausimais būtina komisijai ir parlamentui e, susitikti ir diskutuoti. Trečia, dar viena galimybė tobulinti šį pasiūlymą, e, kurti domenų bazę ir e, stebėti importo kiek evoliucija. Manome, kad ten prieinama informacija turi būti kiek manoma tiksli ir turėtų būti duomenys atnuojami kas dvi savaitės arba kas mėnesį, tai tuo tarpu yra neįmanoma ir manome, kad tai leistų uh, turėti informaciją apie visus gamintojus, augintojus visose šalise. Ir tokiu pagrindu uh, komisija galėtų įvertinti tinkamai padėti Europos rinkoje. Ir tokiu pagrindu mes galėtume priimti gerą sprendimą. Ir ketvirtas techninio pabudžio klausimas, bet jis tikrai svarbus. Šiame uh, pasiūlyme yra kalbama apie sutartis taip pat ir su Ekvadoru ir todėl mes atkreipiame komisijos dėmesį į tai tik tai. Ir galiausiai norėčiau Jūs pasiūlyti e, pridėti bendrą pareiškimą ir norime e, komisijos paprašyti, kad ji numatytų stabilizavimo mechanizmo pratesimą po 2020 tuo atveju, jeigu Europos gamintojų situacija pablogėtų, tuo atveju, jeigu tas mechanizmas nustotų galioti ir jeigu e, susijusios šalis pritartų šia, šio e, pratesimo patvirtinimui ir toks, e, tokia deklaracija bus pridedama priedės, prieduose. E, kaip žinote, bananai yra labai svarbus produktas Europos e, atokių regionų gyvenimui ir vystimuisi. Ir ypač dėl to, kad bananų gaminimas ir auginimas susijęs su svarbiais pokyčiais visuomenė, tai yra e, verslas, kuris reikal, kur, kur, kur su, infrastruktūros sukūrimas reikalauja laiko ir lauksiu kolegų pasisakymų ir tikiuosi, kad šių diskusijų eigoje mums pavyks dar labiau patobulinti šį pasiūlymą ir kad parengsime stabilų kompromisą. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams. Kas... Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la, a la ponente. Yo te... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Man patiko jo pasisakymas. Na ir aš norėčiau pasakyti, kad e, mes visi sutinkame, kad susitarimas su Ekvadoru, kuris yra didžiausias e, bananų gamintojas, neturėtų kelti pavojaus kitiems bananų augintojams, pavyzdžiui, ES kurie jau yra susilpnėję ir kurie yra susirūpinę dėl to, kad bananai gali būti atvežami iš Ekvadoro nekontroliuojant. Taigi norėjau pasakyti, kad e, šis pranešimas, e, šiame pranešime einama tinkama linkme, bet nepakankamai. Jūs pristatėte, pavyzdžiui, informavimo spėjimo sistemą. Šį kartą tai naujiena, mes to džiaugiamės, tai yra svarbu. Taip pat e, dar kartą pasakome, kad reikia spėti iš anksto. Kuo labiau iš anksto mes turime imtis veiksmų kuo greičiau ir neturime laukti iki tol, kol bus pasiektos aukščiausios ribos. Žinoma, reikia kuo daugiau skaidrumo, bet manau, kad jeigu būtų greit tai pateikiama informacija, jeigu tai būtų tinkama informacija, mes galėtume susitarti. Dėkojame už pakeitimus, kuriais siekiama pagerinti uh, stabilizavimo mechanizmą tam, kad jis būtų veiksmingas po 2018 metų. Vis dėlto to gali nepakakti. Iš patirties žinome, kad stabilizavimo mechanizmas pats nepadėjo siekti rezultato, nes pastaruosius trejus metus Peru jau viršijo didžiausią ribą, tai darė daug kartų ir vis dėlto niekas netstiko. Kodėl? Todėl, kad komisija yra paliekama veiksmų laisvė. Paprastai tai ši situacija susiklosto metų gale ir nėra priimamas joks sprendimas. Taigi nėra nusprendžiama, ar tą mechanizmą reikėtų sustabdyti ar ne. Bet jeigu yra priimami sprendimai, neaišku, kodėl turi būti pasitelkiamas stabdymas be aiškių argumentų, bet reikia būtent pasitelkti tuos aiškius argumentus ir argumentuoti jais komisijos sprendimą sustabdyti arba ne. Taigi komisija turi pateikti išsamų e, pristatymą, pateik, pristatyti kainas, didėjančias kainas turi išsiaiškinti, iš kur yra atvežami produktai ir turi pateikti šią informaciją tam tikrų laikotarpių, galbūt kas mėnesį, nes produkcija gamyba gali keistis, tarkim, priklausomai nuo metų laiko ir kainos taip pat gali skirtis priklausomai nuo mėnesių. Vidurkio išvedimas nėra visada aiškios situ, aišk, puikus situacijos pristatymas, nes galbūt yra tokių gamintojų, kurie jau viską prarado, todėl kad jiems neatsiperka netgi sąnaudos. O galbūt yra tam tikrų vietų, kuriuose kaina yra geresnė. Taigi vidurkis iš tiesų nebūtinai atspindi realią situaciją. Reikia situaciją, informaciją pateikti pagal zonas ir Tai neturi būti, tarkim, Lepalma arba Tenerife. Tos zonos turi būti atspindinčios situaciją. Na ir jeigu yra peržengiama 100 procentų riba, tada reikėtų priversti sustabdyti šį mechanizmą. Tai nebūtų kažkas naujo, nes 2012 metais tuometinis pirmininkas ponas Langė paruošė pranešimą, kuris buvo pagerintas per pakeitimus. Tai buvo labai geras pranešimas ir jame buvo rašoma, kad jeigu viršiama riba, turi būti įmamasi sustabdymu. Kodėl mes einame tą pačią linkmę? Mes e, turime sakyti, kad e, Ta, tą patį padar, darome kaip kad ir Peru arba Kolumbijos atveju. Bet e, Peru ir Kolumbijoje bendrijos gamintojams buvo skirtos kompensacijos. 40 milijonų buvo skirta jiems būtent e, to susitarimo nuostoliams padengti. Taigi ir šiuo atveju reikėtų tų kompensacijų. Taigi ir Ekvadoro atveju reikia pasitelkti tą patį sprendimą kaip Peru ir Ekvadoro. Ir, ir Kolumbijos atveju reikia kompensacijų. Ta patį, ta patį galima būtų pasakyti ir apie kitus atvejus. Pavyzdžiui, yra tokių šalių, kaip pavyzdžiui, tokių vietų, kaip pavyzdžiui, Kanarų salos, ten kompensacijos reikia. Manau, kad vis dėlto laiko dar yra. Galime iki sausio mėnesio parengti susitarimus, galime užtikrinti, kad Europos gamintojai turės pelno. Vis dėlto tam mums reikia aiškios ir tikslios informacijos ir taip pat reikia iš ankstinio mechanizmo. Ačiū kolegos, kalbėkite trumpiau, kadangi dar liko trys darbo atvarkės klausimai ir mes turime visus apta, aptarti. Nenumatau, kiek, nenusatau laiko kalbėjimui, tačiau kalbėkite kuo trumpiau. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu tikrai trumpai. Mes iš esmės pritarėme tai krypčiai, kurią nubrėžė ankstesni kalbėtojai. Tačiau Aš norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie padės įnešti daugiau aiškumo ir galbūt e, išplės diskusiją dėl galimų pakeitimų. Su komisijos atstovais kalbėjome apie automatizmo klausimus, yra numatytos stabilumo mechanizmo priemonės, taip pat yra numatytos maksimalios ribos arba kiekiai, tai kai tie kiekiai yra pasiekiami, tada jau galima taikyti tas priemonės. Aš susitarimo teksto nenorėčiau aptarinėti, tačiau norėčiau pasakyti, kad, kad tas automatinis taikymas nėra numatytas ir apskritai automatinio taikymo negali būti. Ten yra pasakyta, kad ES gali, mei, tiesiog atsisakyti šitų nuolaidų, jeigu bus pasiekta kiekio maksimali riba. Jeigu mes pažvelgtumėme į rinką, įvertintume signalus ir jeigu apskritai nėra kokiu nors ypatingų katastrofų, tai tuomet e, automatiškumas net bus taikomas. Aš pritariu, kad reikia siekti skaidrumo. Ir manau, kad šioje srityje reikėtų nuveikti daug daugiau, kol kas gruodžio mėnesį gaudavome informaciją iš komisijos apie situaciją bananų rinkoje ir, ir pagal galiojančius teisinius aktus metus, tai maždaug apie gruodžio 14 dieną gavus tinkamą informaciją galima atsisakyti nuolaidų. Iš tikrųjų reikėtų pagalvoti apie priimtimiausią kelią, kad būtų galima pritaikyti iš ankstinio įspėjimo mechanizmą, galbūt reikalingas komisijos įgyvendinimo teisės aktas. Taigi mes kartu turim pamastyti apie 80 procentų, kai buvo pasiūlyta, tiesiog turime paprašyti komisijos, kad jinai pateiktų informaciją mums kiekvienais metais spalio pirmajai dienai, aš manyčiau, turint omenyje bananų e, prekybos metų rinką ir kad būtų pateikiama informacija apie tai, ar nėra viršėjamos arba pasiektos maksimalo, maksimalios bananų eksporto rimos. Iš esmės bananai patenka į ES rinką iš tradicinių regionų ir tiesiog reikėtų įvertinti situaciją rinkoje. Manyčiau, kad spalio pirmoji galėtų būti ta diena, iki kurios komisija informuoja mus apie situaciją ir e, tendencijas bananų rinkoje. Turiu pirmiausia omenyje informaciją apie Kolumbiją ir Peru, o po to jau iki metų pabaigos būtų galima spręsti, ar kyla problemų e, prekybos rinkoje. Ir komisija turėtų viešai skelbti šitą informaciją, pateikti visų banano rinkų vertinimą. Aš taip pat pritariu, kad stabilizavimo mechanizmas turėtų būti pratesiamas iki 2019 metų, tačiau reikėtų pasitarti su mūsų partneriais, kadangi jie gali paprašyti tam tikrų nuolaidų, galbūt 75 eurai, 55 eurai už toną galėtų būti ta nuolaida, kurios mūsų partneriai galėtų paprašyti. Tiesiog mm, tikiuosi bendradarbiavimo su jumis ir sieksiu, žinoma, visiems priimtų kompromiso. Ačiū. Ema yra. Kolegos, aš norėčiau pakalbėti Zaradil vardu. Iš tikrųjų, mes kalbame šiandien apie bananų klausimus. Iš tikrųjų, pranešėjas yra pateikė pasiūlymus dėl reglamento, mes taip pat pritarėme dėl e, apsaugos nuostatų ir stabilizavimo mechanizmo ir kai mes kalbame apie naujų rinkų atvėrimą, tai tuomet turėtume palaipsniui leisti naujiems teikėjams prisitaikyti prie rinkos, tačiau reikėtų numatyti pakankamai daug lankstumo, lankstumo ypač užtikrinant e, eksportą iš Kolumbijos ir Peru ir taip pat galvoti apie tai, kad iš kitų Europos Sąjungo, iš kitų e, šaltinių eksportas į Europos Sąjungą gali mažėti. Taigi reikėtų įvertinti banano importo rinkas ir mes nenorėtume pritarti automatinėms uh, priemonėms taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kai tiesiog muitinės pateikia informaciją apie padidėjusi bananų importo arba eksporto kiekį į ES. Labai svarbu komisijai reguliariai informuoti parlamentą ir tarybą apie banano importo rinkų tendencijas ir kad būtų galima įvertinti ateities riziką, galvojant apie bananų importą. Ir žinoma, mes su pranešėju tikimės puikaus bendarbiavimo šio klausimu. Helmutas. You, Chair, was, uh, Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už e, šio teksto parengimą. tikriausiai žinome, kad visi žinome, kad ES ir bananai yra labai susiję dalykai, tai yra bendros istorijos sudėdamosios dalys. Netgi tikriausiai žinote, kad Romos sutarties pasirašymas vėlavo dėl to, kad nebuvo sustarimo dėl bananų. Ir kai žlugo Berlyno siena, rytų vokiečiai E, rytų vokiečiams žengiantiems į vakarų Vokietiją buvo dalėmi bananai. Arba prisiminkime užsitęsusi PPO konfliktą e, susijusiu su Ekvadoru. Ekvadoras turi teisę laikytis PPO taisyklių. Tai buvo septyni atvejai ir vieną e, bylą prieš ES jie laimėjo. Taigi tai tikrai plat, metus klausimas ir priekyba bananais buvo vienas pagrindinių motyvų Ekvadorui prisijungti prie, įstoti EPPO. Taip pat tai susiję ir su laisvos priekybos sutartimis su Peru ir Kolumbija. Uh, kai ES pasirašė su Ženevos susitarimą, man atrodo, kad ji prarado galimybę panaudoti savo patrauklės rinkas bananams, kurios yra brangiausios pasaulyje. Ir užtikrinti e, mažų ir smulkių bananų gamintojų geresnės pajamas. Ekvadoro ambasada šių diskusijų išvakarėse mums suteikė visą informaciją apie situaciją ir e, papasakojo, kokiu pastangu šalis imasi, kad akcentuotų, kad, kad, kad skatintų tvarų bananų ga, ga, gaminimą ir auginimą. Uh, ir dėl Ženevos sutarties daug prarado AKR šalis, nes e, tos, e, nes tai susijęs su žmogaus teisų apsaugos nuostatomis. Europos gamintojai ir atokiausių Europos regionų gamintojai, kuriems pažadėtos socialinės apsaugos nuostatos dėl e, sektoriaus dalies praradimo, turėtų būti, susi... tai taip pat susijęs su darbo vietų kūrimu. Todėl manome, kad reikia imtis e, iniciatyvų, komisija turėtų imtis iniciatyvų, užtikrindama, kad ekologiškai švarūs bananai būtų e, įvežami į ES. Mes tikriausiai visi sutinkame, kad pasirašytų susitarimų reikia laikytis ir mes pritarėme pranešėjos išsakytai nuostatai dėl apsauginės nuostatos. Nežiūrinti tai, mes nepalai, ne, nebaltuosime už pirmąjį pakeitimą nes manome, kad Ekvadorui turi būti taikomi tokie patys e, reikalavimai dėl tarifų e, panaikinimo, kaip ir kitoms šalims, kurios pasirašė laisvos prekybos sutartis su ES ir kurios laikosi žmogaus teisų reikalavimu. Mes norėtume paprašyti daugiau informacijos apie sutarties taikymą rinkoje ir taip pat norėtume, kad komisija laiku e, nuolatos ir tiksliai teiktų informaciją apie darbo vietų kūrimą ir padėti. Ir, ir Europos, Europos Sąjungos bananų augintojų padėti. Taip pat noriu pasakyti, kad e, kaip ir kalbėta, jau mes nepasisakome už automatišką e, paga, apsaugos mechanizmo aktyvavimą. Nemanome, kad e, apsaugos priemonių taikymo E, sprendimą turėtume palikti vien komisijai ir mes tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo su pranešėja ir taip pat tikimės, kad laiku pavyks e, susitarti. Oh. Oui, mes chers collègues. Excusez-moi. Oui. Mėly kolegos. Pone Keller. Pone Keller, tiesą sakant, ne aš. Turėčiau klausimą komisijai. Mes nesame dideli Perų ir Kolumbijos susitarimo fanai, bet jeigu aš neklystu, jeigu gerai prisimenu, bananų klausimas buvo svarbus, kai Ekvadoras norėjo prisijungti, nes jie norėjo mažesnių tarifų. Komisija vedė diskusijas su kitomis šalimis, taigi jeigu aš teisingai suprantu, dabar yra siūloma uh, Ekvadorui taikyti aukštesnius bananų tarifus. Ar tai kaip ir nepanaikins, neprieštraus visai tą tai idėją, dėl ko Ekvadoras apskritai norėjo prisijungti? Galbūt komisija tai galėtų pristatyti. Ar Ekvadoras apie tai yra pasisakęs? Nes jeigu jie norėjo prisijungti dėl bananų tarifų, o po to jie padidėtų, tai kokia prasmė apskritai Ekvadorui prisijungti prie to sustarimo. Dabar žodis ponui Fera. Dėkuoju pirmininkė. Tai yra labai jautri tema mums, prancūzams, nes šis stabilizavimo mechanizmas bananams kenkia prancūzų gamintojams ir Europos gamintojams. Europos Sąjungoje yra gaminama daug bananų, bet mes to pasino, nepasinaudojame. Antilų salose, prancūzų salose, tai yra svarbi ekonomikos veikla, bet ji e, susiduria su problemomis dėl konkurencijos iš Lotynų Amerikos, iš pietų šalių. Mes žinome, kokia tai yra konkurencija. E, nes tiesiog tarp ES ir tam tikrų šalių e, daugėja laisvos prekybos susitarimų. Taip pat e, su Ekvadoru susidaryto laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimas dar labiau pakenks šiam sektoriui ir Prancūzijos antilų salose krizė dar labiau padidės. Pasirašant šiuos susitarimus su maža apsaugos sąlyga, Europos Sąjunga pasmerks žūčiai šiuos žlugimui šiuos Europos regionus ir tai pakenks Antilams ir jų teritorijos ekonomikos vystimosi. Dėkuoju. Pane Sater, Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti už e, įdėtą darbą. Marijeldė Sernes, aš tikrai pritarčiau kai kuriems dalykams, kurie buvo pabrėžti. Tikrai bananų sektorius yra labai svarbus e, toliausiems Europos regionams. 37 milijonai darbo vietų 37 tūkstančiai darbo vietų yra šiame sektoriuje ir bananų produkcijos sritis yra pavyzdinė, gamintojai laikosi labai aukštų hygienos ir saugos standartų, mes turime įskatinti jų veiklą. Taigi apsaugos e, sąlyga e, ir mechanizmas yra labai svarbus, kaip kad su Kolumbija ir Peru atveju. Mes tai sakėme jau prieš metus. Parlamentas nėra pakankamai informuojamas iš komisijos pusės apie bananų importo pokyčius Europoje. Taigi aš norėčiau pritarti pranešėjai E, kad mes, e, įstatymų leidėjai, turime informuoti realiuoju laiku, nedelsiant ir pateikti svarb, gauti svarbią informaciją. Aš taip pat pritarčiau poniai Desarnes, kad reikėtų ir toliau naudoti e, stabilizavimo mechanizmą ir po 2020 metų. Komisija galbūt galėtų jau dabar pateikti informacijos šią temą. Dėkoju, ponas Visas. Mhm. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Desernės už pasiūlymus. Taip pat dėkoju Gabriel Mato. Manau, kad visi komisijoje, visi komitete supranta, kad kaip kad ir ponas Šolts, aš taip pat norėjau, kad šis sutarimas būtų parašytas iki metų pabaigos. Jis labai svarbus Ekvadorui nes jo situacija yra sudėtinga. Naftos kaina sumažėjo, taip pat Ekvadore buvo žemės drebėjimas, šioje šalyje buvo tikrai daug problemų, taigi dėl to šiai šaliai šio susitarimo reikia. Anksčiau šis susitarimas nebuvo pasirašytas, todėl kad ši šalis nenorėjo prisijungti prie Kolumbijos ir Peru. Uh, bet dabar e, Ekvadorui kyla daug problemų. Jeigu šis susitarimas neįsigalios, e, jis taip pat yra susijęs ir su kakava. Tokiu atveju e, gali būti didelių problemų. Yra sakoma, kad mūsų toliausiams regionams šis susitarimas pakenks, taigi galbūt ieškotume kokio nors tokio sprendimo, kaip kad kompensacija, mm, lengvatos e, mūsų gamintojams, kaip kad jau buvo e, nuspręsta ir Peru atveju. Arba, kaip pavyzdžiui, yra viršiama tam tikra riba, tuomet reikia pasitelkti veiksmingus sprendimus. Sprendimą reikia priimti iki metų pabaigos. Viena vertus reikia susitarimo su Ekvadoru, kita vertus reikia taip pat informuoti bananų gamintojus, kad jeigu jie eksportuoja per daug, tuomet bus tam tikros pasiekmės. Aš manau, kad čia pusiausvyrą pasiekti galime. Komisija gali pasiekti šią pusiausvyrą ir manau, kad tai bus įmanoma iki metų pabaigos. Ačiū dabar panas Antijų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau savo ruoštų padėkoti Marijel Desarnės už jos darbą ir pak pakalbėti apie uh, ekonominį bananų sektoriaus vaidmenį atokiuose regionuose. Aš sutinku, kad parlamentas turi nuolatos gauti skaidrę e, informaciją ir kad komisija turi ją teikti aktyviai. E, informacija apie bananų importo situaciją ir bananų, importuojamų bananų poveikį mūsų gamintojams. Ir taip galėsime e, prognozuoti įvykius ir geriau į juos reaguoti. Mums reikia labai tikslių statistinių įrankių, kurie būtų suderinti ir nuolatos atnaujinami. Labai svarbu kad komisija pasirūpintų tuo, kad e, numatytos, e, numatyti importo kiekiai sutartyse e, būtų įgyvendyti, kad jų būtų laikomasi. Ir e, taip pat tai aktualu ypač Ekvadoro atveju, kuris yra vienas svarbiausių e, šalių bananų augintojų pasaulyje. Ir pastarosius trejus metus E, mes stebėjome situaciją ir manome, kad būtina pasirūpinti Europos gamintojų padėtimi. Aš pritariu e, aiškinimo memorandume išdėsitėms siūlymams, e, kad komisija numatytų stabilizavimo, bedant stabilizavimo mechanizmo galiojimą po 2020-ųjų taip pat ir lydinčių susijusių priemonių skirtų mūsų gamintojams ir tikimės, kad e, tie pasiūlymai taps praktinėmis nuostatomis į, įtrauktomis į šį pasiūlymą. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasidžiaugti puikiai puikiu e, autorės darbu, pasižiaugti tuo, kad jie atsižvelgia į visus opiausius klausimus. E, toms šalims, kur, kurių teritorijose gaminami, auginami bananai, aš nebejoju mūsų e, šešėlinių pranešėjų gebėjimais dėrėtis ir manau, kad mums pavyks e, pasiekti uh, veiksmingumo, taip pat remtis e, racionalių mąstymų, e, ypač kalbu apie Ekvadoro prisijungimo prie e, sutarties, kurią pasirašė Peru ir Kolumbija. Ir taip pat noriu pakalbėti apie bananų rinkos, rinkos stabilizavimą. Iš tikrųjų, svarbiausia kad būtų laikomasi numatytų slengščių, kad tas nustatytas dydis būtų tinkamas, kad gautume info, skaidrę informaciją laiku ir kad turėtume galimybę reaguoti. Taip pat svarbu, kad komisija tobulintų savo informavimo sistemą, kad ji būtų skaidri ir kad vyktų bendravimas su valstybėmis narimis. Nes jei komisija gauna pati informaciją per vėlai, ji neturi galimybės tinka, laiku sureaguoti. Turime ieškoti sprendimo, kuris būtų primtinas visiems ir atspindėtų visų, e, visiems rūpimus klausimus. O dabar žodis komisijai, prašau. Ačiū, pirmininkė, už tai, kad pakvietėte dalyvauti komiteto diskusijose ir kad suteikėte galimybę pasidalinti pirminė, pirminiais pastebėjimais. Visų pirma, komisija nori padėkoti poniai Desarnes pranešėjai bei šešėliniams pranešėjams už jų darbą rengiant šį dokumentą. Po jau įvykusių keitimusi nuomonėmis komisija dabar yra puikiai informuota ir supranta šio sektoriaus e, opumą. Tačiau komisija norėtų priminti, kad pas jos pasiūlymas yra susijęs su gyvendinimo reglamentu ir jis apsiriboja pastebėjimų, kad Ekvadoras prisijungė prie susitarimo su Peru ir Kolumbija, bei antra, kad tai apima tik nežymius pokyčius. Tai yra atnaujinamas e, bananų muitų kodas, e, kodeksas, kuris pasikeičia stabil, bananų rinkos stabilizavimo mechanizmas yra e, dėrybų su partneriais išdava. Ten išdėstytos jo taikymo taisyklės, dėl jų dėrėjosi ES įstatymų kuriejai. Todėl bet kokie pasiūlymai, einantis toliau nei tai, dėl ko susitarta ir kas atsispindi laisvos prekybos sutartyse, netitiktų e, mūsų susitarimu. Be to, mes laikomės nuomonės, kuria, kurios laikosi ir teisiniai ekspertai institucijų, kad taryba ir parlamentas gali keisti komisijos pasiūlymą, jeigu tik tie pakeitimai atitinka komisijos pasiūlymo apriepti. Be abejonės visada yra galimybė siekti e, tobulesnės sistemos, ypač skaidrumo ir informavimo kontekste komisija tai jau padarė, nors te, teisiškai ji nėra įpareigota tai daryti. Pavyzdžiui, mes neseniai paskelbėme iš ankstinį perspėjimą, kai e, vasarą importas iš Perų pasiekė 80 procentų. Mes atsiuntėme raštą, išdėstėme visą susijusią informaciją ir priminėme komisijos sprendimą priimtą, kuomet Peru, importas iš Peru ir Gvatemalos praėjusiais metais pasiekė 100 procentų. Noriu pasakyti, kad Peru ir Gvatemala yra netokie dideli rinkos veikėjai ir importas iš bananų iš tų šalių sudaro vos 3 procentus visų bananų įvežimų į ES. Kaip jau minėta, iš teisinio požiūrio taško visi teikiami pakeitimai turėtų atitikti komisijos pateikto pasiūlymo apriepti. Ir išklausęs kai kurių argumentų dėl automatiškumo klausimo, norėčiau priminti, kad komisija jau pateikė atsakymus raštu į INTA komiteto klausimą praėjusį lapkritį, todėl aš neskirsiu laiko e, komisijos pozicijos pakartojimų dėl automatiškumo, nes trumpai tariant, mes nemanome, kad, kad tai pagrindas tam egzistuoja. Taip pat siekiant išvengti galimų nesusipratimų ateityje tarp institucijų, visi pakeitimai reglamentams turėtų būti pakankamai detalūs. Ir e, komisija na, vertinant siūlymus tobulinti sistemą ir vertinant pateiktus pakeitimus, kai kurie iš, iš tų pakeitimų yra pernelyg specifiški. Ir manome, kad ateityje reikėtų dirbti kruopščiau ir, ir išvengti nereikalingų diskusijų. Taip pat norime pažymėti, kad mūsų nuomonė uh, E, galiojančio mechanizmo pratesimas, dėl ko buvo sustektas su laisvos priekybos sutarčių partneriais, apima daugiau nei komisijos patikto pasiūlymo aprepti ir kad tai prieštarautų mūsų sutarč, susitarimų dvasiai ir tekstui, todėl mes skeptiškai vertiname e, tokį tokius siūlymus. Tačiau mes esame pasiryžę toliau nagrinėti šį dokumentą ir E, siekti sklandaus susitarimo mūsų trijų institucijų. Galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau aptarti susitarimo su Ekvadoru klausimą ir pakalbėti apie tai, kodėl tarifai taikomi Ekvadorui dabar yra aukštesni nei tie, kurie taikomi Kolumbijoje arba Peru. Atsakymas yra paprastas čia. Taip yra todėl, kad Ekvadoras e, vėliau prisijungė prie susitarimo ir todėl tarifų atsisakymas Ekvadoro atveju prasidės vėliau. Tačiau galiausiai Ekvadoras pasieks tą pačią situaciją kaip ir kitos dvi šalis, tai yra jam bus taikomi tokie pat tarifai. Man atrodo, tai turėtų įvykti 2020-aisiais. E, ta suma bus 75 eurų. Ačiū. Ačiū, kolega Matom. Ačiū. Norėčiau trumpą klausimą pateikti. Mane šiek tiek nuvylė komisijos atsakymai. Ji tiesiog nepaminėjo mūsų pasiūlytų ateities veiklos perspektyvų. Iš tikrųjų, darybose remiamasi jų rezultatu. Tačiau to nereiškia, kad komisija gali teikti, jog bus laikomasi automatizmo principo. Tiesiog komisija nėra kažkas panašaus į Dievo žodį. Komisija tiesiog turėjo pasakyti, kad ji per pasosius trejus met, trejus metus toleravo iš tų dviejų valstybių ir Gvatemalos teikimų bananų perteklį. Perteklių. Uh, that... Aš nenorėjau pasakyti, kad komisija viską puikiai atliko, tačiau aš norėjau išreikšti savo nuomonę, komisijos nuomonę kam, tam tikrais klausimais. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems asmenims, kurie pasisakė, kolegoms iš INTA, e, Agri, šešėliniams pranešėjams. Ko gero, turbūt reikėtų padėkoti ir komisijai, ji taip pat pristatė savo nuomonę. Uh, Na, aš nebejoju, kad bus įsiklausyta taip pat ir į parlamento darbo rezultatus, kad juos bus atsižvelgta. Aš manau, kad dažnai mes skaitome dokumentus, tai pasakytina, pavyzdžiui, apie komisiją Mes esame aptarinę šis klausimus jau anksčiau. Na, labai gaila, kad nėra niekada atsižvelgiama į mūsų diskusijas komisijai formuojant savo reakciją, savo, pareiškant savo nuomonę. Gaila, kad nėra pasiekiama susitarimo. Manau, kad yra daug skirtingų nuomonių. Tai mums visų pirma labai svarbi gamybos grandinė. Mūsų regionams, tokiausiams e, Europos regionams e, iš tos sektoriaus kyla ir yra ten randama papildoma vertė, kuriama papildoma vertė. Taip pat labai svarbu saugoti mūsų Europos bananų gamybą nes šie bananai yra kokybiški, mes tai pabrėžiame. Daugelis sutarė, pritarė šią idėjai. Trečias dalykas, dėl ko visi sutarėme, yra tai, kad apsaugos e, e, sąlyga ir e, taip pat šis, ši priemonė E, stabilizavimo priemonė yra svarbios priemonės, kurios reikėtų panaudoti. Mes beveik vienabasiškai, vienabasiškai sakome, kad reikia daugiau skaidrumo ir kad komisija turėtų informuoti ne tik realiuoju laiku, bet ir iš anksto. Taip pat visi pritarėme, kad reikėtų pasitelkti iš ankstinio perspėjimo sistemą, uh, Ar tai turėtų būti e, spalio pirmos dien, pirma diena ar kokia kita diena, dar dėl to turėtume sutarti. Taip pat mes visi pritarėme minčiai, kad reikėtų pasitelkti konkretesnės priemonės, jos turėtų būti atnaujintos. Ir mes visi komitete pritarėme, sutarėme, kad uh, Jeigu suteresuotieji subjektai pritars, prašysime priemonę taikyti ir po 2020 metų. Taip pat, taip pat matome, kad dar vienas klausimas, kurį reikės aptarti artimiausių metų, yra automatinio. E, automatinis e, mechanizmas, automatiškai taikomas mechanizmas Galbūt e, mes dėl to dar susitarsime. Bet manau, kad šios diskusijos buvo tikrai vaisingos ir dėl to norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie prisidėjo prie jų. Merci beaucoup. Ačiū. Terminai pakeitimams. Rugsėjo 5.12 valanda. 18 klausimas. Pusė valandos beliko aptarti du darbo atvykės klausimus. 18 ir 19 gali būti aptarnėjami po 15 minučių, gal netgi trumpiau. 18 klausimas komisijos ataskaita apie mikrofinansės pagalbos išiusiams šalims įgyvendinimą. Tirk Lenarts teiksiu žodį pirmiausia penkiom minutėm ilgiau. Ačiū pirmininkė metinė makrofinansinės pagalbos ataskaita rodo, kad ES kaiminystėje yra sutingos sąlygos ir jos veikia taip pat mūsų makrofinansinės pagalbos teikimą. Vis, visų pirma, didėja operacijos pagal apimti ir pagal kiekį. Rytų partnerystės kontekste, pavyzdžiui, Ukrainėje pagalbos reikėjo apimtis padidinti iš esmės, bet to regioninis konfliktai, taip pat pabėgėlių krizė Sirijoje ir kitose šalyste pareikalavo mikrofinansinės pagalbos apimtis dinti. 15 metų bėgėje ir šiais metais Komisija pasiekė pažangos įgyvendindama įvairias mikrofinansinės pagalbos teikimo operacijas, pirmiausia Ukrainoje, Jordane ir For Ukraine, the disbursements under the... ir Kigidžios Respublikai. 14. Kai kurios operacijos pradėtos įgyvendinti 14 metais ir buvo tęsiamos iki 15 metų balandžio mėnesio ir 6,5 milijardų. Kiek 1,6 milijardo buvo suteikta. 180 milijonų eurų buvo numatyta mm, Jordanijai, Kirgizijai 15 metais buvo 5 milijonai, o po to 5 milijonai buvo pateikta netlyginamos paramos ir suteikta paskola. Ukrainos ir Jordanijos operacijos iš esmės buvo įvykdytos, sprendimai buvo įgyvendinti ir ataskaita yra numatyta parengti iki kitų metų pirmojo pusmečio pabaigos. Kirgizijos ataskaita bus pateikta vėliau. Kitos operacijos dar yra vykdomos. Pavyzdžiui, Gruzijai, Tunisui ir Ukrainai ketvirtoji operacija yra tęsiamos. Jordanijai yra numatyta 13 milijonų eurų, 10 yra numatyta 15 metais. Komisija praėjusiais metais konstatavo, kad Jordanija. Jordanija įvykdė visas sąlygas, kad būtų suteikta finansinė parama, tačiau visos sąlygos dar nėra iki galo įvertintos Labai svarbu tęsti šitą programą, tačiau reikėtų turėti omenyje, kad artėja rinkimai ir kad yra perkeliama antroji dalis į kitus metus. Tunisas 100 milijonų eurų ir dar 100, 100 milijonų yra numatyta 15 metams priemonės yra skirtos e, prekybos politikai skatinti, tačiau pasirengimos priemonės dar nėra įgyvendintos ir todėl šitas e, paramos teikimas yra šiek tiek pristabdytas. 500 milijonų, 500 milijonų parama yra patvirtinta Liepos mėnesį, o dabar mes bandome susitarti dėl ketinimų protokolo, dėl tolesnės operacijos teikimo, tačiau pažangos nepasiekėme, galbūt po to nauja vyriausybė imsis papildomų žingsnių ir tikimės, kad šita operacija bus galbūt tęsiama kitų metų pradžioje. Ukraina 14-15 metais makroekonominė situacija šioje šalyje pablogėjo ir todėl buvo nuspręsta e, įgyvendinti trečią operaciją, pagal kurią turėtų išmokėta pusantro milijardo eurų, o po to visą tai jau sudarys 6,5 milijardo eurų ir tai yra didžiausia per pastarąjį laikotarpį. Pirmas šios šešių milijonų eurų pagalbos e, etapas prasidėjo 15 metais, tačiau reformos buvo įgyvendinamos nepakankamai spardžiai, ypač energetikos sektorėje, prekybos sektorėje, neleido išmokėti antrosios išmokos dalies. Yra neišspręstų klausimų, e, taip pat atsižvelgiant į, Europ... į Taptautinio valiutos fondo rekomendacijas buvo sustabdyta laikinai antroji išmokos dalis. Dėl naujų tolesnių operacijų 200 milijonų eurų yra numatyta Jordanijai. Bus aptarimas šis klausimas šiek tiek vėliau. Po to Moldovai yra numatyta parama, kadangi šit šalis susidūrė su ekonominiais ir politiniais sunkumais, tačiau Moldovoje buvo susidurta, susidurta su bankų skandalais, ir todėl tarptautiniai partneriai sustabdė e, finansinę pagalbą, kuri buvo skirta stabilizuoti fiskalinę padėtį šalyje. Šiame kontekste Moldova 2015 m. vasarą buvo paraginta pateikti informaciją ir susitarti su Tartautiniu valiutos fondu. Tai atrodo pavyko šių metų Liepos mėnesį, buvo numatyti e, atitinkami veiksmai pagal naują finansinę perspektyvą ir buvo numatyti pokyčiai bankų sektoriuje, o dabar komisija rengia pateikti naują pasiūlymą dėl operacijų Moldovoje dėl 150 milijonų eurų e, paramos forma ir paskolų forma. Morelė, norėtų pateikti klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą, kuris galbūt yra techninis, bet nu, tai aktualu mums parlamento nariams. Ir manau, kad chroniškai neveikia sprendimų e, procesas e, tvirtinant makrofinansinę paramą. E, 2013 TVF procesas harmonizuotas, taryba ir parlamentui parengus deklaracijas, ypač dėl Gruzijos atvejo. Tačiau vis dėlto komisija ignoruoja tą bendrą deklaraciją. Tai buvo, pavyzdžiui, Tuniso atveju, ponė Desarnas tikriausiai tai prisimena. E, šiandien tas pats vyksta su Jordanija. Mes norime viena vertus dirbti kiek įmanoma sparčiau, tačiau kita vertus uh, išlieka atotrukis neįgyvendinamas 2013 uh, pareiškimas. Man atrodo, kad uh, tas tik tai techninis bandymas, bandymas tik techniškai tobulinti pasiūlymą būtų neteisingas, nes prašome, e, raginame daugiau, užtikrinti daugiau lankstumo, tačiau e, apie Jordaniją kalbėsime tik paskui, aš e, esu atsakingas už šį pranešimą ir turiu pasakyti, kad na, komisijai tikriausiai atrodo, ne visada rūpi visų interesai, bet nepamirškime, kad tos paramos labiausiai reikia mūsų partneriams. Šuster, norėčiau paklausti, ar šitos programos bus ištamei įvertintos dėl jų daromo poveikio? Ar ketinama ką nors daryti, kai žvelgiu į Ukrainai suteiktą paramą, kuri sudarė 3,4 milijardo eurų. Mastau apie jos galimą poveikį. O galvodamas apie ekonominę padėtį gyventojų pajamas, matau, kad nelabai kas nors e, pasikeitė. Todėl norėčiau paklausti, ar negalvojama apie trumpalaikio poveikio ir ilgalaikio poveikio vertinimą. E Man atrodo, kad mano klausimas prates pirmus du klausimus. Komisijos dokumente teigiama, kad ji nori ieškoti galimybių tobulinti sprendimų prieimimo procesą. Čia tai susijęs su kolegos Morelio užduotų klausimų. Ir ši nuostata kartojasi. Ir norėčiau paklausti, ar, numa, ar, ar jau įgyvendinti mokėjimai, atlikti mokėjimai. Čia kalbame apie svarbę sumas. Ir noriu paklausti apie tą sistemą, E, paskolų sistemas skirtas šalims, kurių, kurios kartais yra atsidūrę labai sudėtingoje situacijoje, ar iš tikrųjų ta sistema yra toms naudinga, nes jos dar labiau įsiskolina. Ir e, ši priemonė vadinama makrofinansinio stabilizavimo priemonė. Tačiau nėra tų programų vertinimo e, apžvalgų. Ir manome, kad tos, matome, kad tos priemonės vis labiau tampa politinėmis na, tad lėšos paimamos iš politinių priemonių. Na, čia problemų aš neižvelgiu, bet e, e, išvelgiu atotrukį tarp naudojimų priemonių ir e, tų politinių tikslų, kurių mes siekiame. Ponas Dartmutas. Norėčiau papasakoti e, štai ką. Mane ypač domina šie klausimai, nes aš prieš daugelį metų ypač domėjusi šiais klausimais. Noriu, kad komisija aptartų du aspektus. Visų pirma, e, aptarnavimo išlaidos, šios sistemos administravimo išlaidos, kalbant apie makrofinansinės pagalbos sistemą. Ir kalbėdamas apie tai, nu, aš norėčiau konkrečiai paminėti Kinokų šeimą, ypač ponę Kinok, kuri yra naujoji buvusioji Danijos premjerė. Ja atmetė Danijos rinkėjai. Ji dirbamtinė karalystės e, vaikų gelbėjimo fonde ir jai mokama tikrai nemenka alga kasmet. Ir, ir todėl tai kilo klausimų, kas ką mm, finansuoja ir kaip ta sistema veikia. Kitas klausimas, kurį noriu užduoti komisijai e, sumų e, skirtos pagalbos išmokėjimas buvo pristatytas ir šiek tiek daugiau aiškumo dabar. Bet noriu paklausti, kai, koks stebėsenos mechanizmas taikomas po to, kai lėšos išmokamos, kad jis būtų įsitikinta, kad lėšos pasiekia tuos, kuriems jos yra skirtos. Uh, manau, kad visų politinių e, grupių atstovai tikriausiai sutiks su manimi, kad jeigu lėšos skiriamos konkrečiam tikslui, tai tos lėšos turėtų būti panaudotos tam konkrečiam tikslui, o ne e, nusėsti kino nors Šveicarijos arba Luksemburgo banko sąskaitoje. Ponas Šolts. Um, brief, would, uh, Na, pritarsiu kolegoms, kurie jau kalbėjo ir užduosiu dar vieną klausimą. 4.2 jūs kalbate apie ekspost analizę. Remiantis ES biudžetu. Jeigu šalis gaus kreditus ir jeigu ekonominė situacija negerės. Mes suvoksime, kad tos šalis vis labiau įsiskolės, nes jos negalės gražinti tų kreditų, tų paskolų. Ar mes suprantame, kokios, kokia yra susiklošiusi situacija tose partnerėse šalyse? Na ir kalbant apie Moldovą, Kišiniovas informavo, kad Moldovos situacija yra tikrai kritinė. Taigi, jeigu ir bus paprašyta pradėti naują programą, situacija nepagerės. Ar mes suprantame, kokių, su kokiamis problemomis susiduria tos šalis? Aš manau, kad mes turėtume komitete šią temą aptarti išsameu. Dėkoju, aš norėčiau tik priminti, kad makro finansinė, finansinė parama yra skiriama šalims, kurios susiduria su trumpalaikiais sunkumais. Na, kalbant apie Ukrainą, žinome, kad tai yra labai korumpuota šalis. Ir tai yra šalis, kuri nesilaiko ir Minsko susitarimų. Aš manau, aš džiaugiuosi, kad mes, aš stebiuosi, kad mes net galime diskutuoti apie tokią šalį. Komisija, daugiausiai, kalbėkite daugiausiai penkias minutės. Dėkoju. Aš pasistengsiu atsakyti į klausimus pailiui. Visų pirma, buvo užduotas klausimas apie septynis techninius pakeitimus, kuriuos komisija pasitelkė. Visų pirma, pasiūlyme dėl Tuniso metų pradžioje Na, mes paaiškinome apie tai, rodos, balandį techninio informavimo posėdžio metu. Inta komitete. Pagrindinės priemonės charakteristikos, pagrindiniai bruožai nesikeičia. Yra laikomasi 2013 metų bendrosios deklaracijos ir e, tuo tiesiog siekiama suderinti šį sprendimo tekstą su veikimu, su įgyvendinimu, su makrofinansinės pagalbos taikymu. taikymu. Taip pat e, mums auditą vykdo audito rūmai ir mes e, sulaukime tam tikrų pastabų, būtent jas turėjome atsižvelgti. Taigi, iš esmės, mes remiamės savo daugiau negu dviejų metų patirtimi po bendrosios deklaracijos parengimo ir mes matome, kad daugiau pokyčių nereikia, bet tie pakeitimai, kuriuos jau atlikome sustarime dėl Tuniso, nėra tik susijęs su Tunisu. Štai dėl ko mes įtraukėme juos ir į susitarimą su Jordanija. Dėl klausimų, dėl vertinimo. Teisinis pagrindas, kurio remiamas visos operacijos, e, dėl e, makrofinansinės pagalbos yra paremtos ataskaita, kurios, kuri turi būti pristatyta po dviejų metų. Toje ataskaitoje turi būti įvertintas operacijos poveikis. Štai dėl ko mes pradedame ekspost vertinimą Ukrainoje ir Jordanijoje ir tikimės, kad šis vertinimas bus paruoštas iki 2017 metų antros pusės antroje pusėje. Mes jau esame atlikę nemažai makrofinansinės pagalbos operacijų vertinimo. Svetainėje galite rasti šių vertinimų sąrašą. Tuos vertinimus e, vykdome jau daugiau negu dešimt metų. Prieš penkerius metus buvo įvykdytas meta vertinimas ir analizavome plates, platesnį šios priemonės e, kontekstą. Taigi vertinimą vykdome jau ganėtinai seniai. Vienintelis pokytis, ko gero, bus tai, kad mes suderinsime tą vertinimą su geresnio reguliavimo, reglamentavimo gairėmis. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl išlaidų administravimo, makrofinansinės pagalbos operacijos yra įgyvendinamos vadovaujant būtent komisijos tarnautojams. Ir Luksemburgas taip pat prisideda prie šių makrofinansinių operacijų. Auditas vykdomas reguliariai. Ir me, mus patikino, kad tos operacijos yra vykdomos nešvaistant lėšų. Dėl stebėjimo, žinoma, mes stebime, ar yra laikomasi sąlygų, programos sąlygų, ar yra laikomasi būtent įgyvendinant, pasitelkiant politikos priemonės. priešimantis operacijos yra vykdomas eksante. Operacinis vertinimas, veikimo vertinimas, vykdomas, vykdomos konsultacijos su šalies finansų ir administravimo institucijomis tam, kad būtų užtikrinta, kad finansai bus valdomi tinkamai. Na ir jeigu mes pamatome, kad yra tam tikrų silpnų vietų, tuomet nustatome, iškeliame sąlygas, kurios turi būti įgyvendytos e, prieš pradedant taikyti pagalbą. Ir e, dėgi ECFIN darbuotojai stebi kiekvieną išmoką, rem, vertina finansinio reglamento taikymą, ekspost kontrolių vykdymą. E, ir jeigu reikia, yra pasitelkiami ir konsultantai. Ačiū. 19 darbo atvarkės klausimas. Finansinė parama Jordanijai. Morel, pranešėjas, jam suteikiu žodį. Ačiū pirmininką, kalbėsiu trumpai trumpai, manau, kad reikia ryštingai paremti Jordaniją, šalį, labai nukentėjusią dėl Sirijos konflikto, bet taip pat reikėtų pabrėžti, kad Jordanija, Jordanijos kaiminės yra daugybė e, pabėgėlių ir kad šalis vykdo pabėgėlių prieimimo politiką, tai atsiliepia Jordanijos ekonomikai, ji paremta daugiausia paslaugų e, pramonė, e, turizmas nukentėjo, taip pat prekybiniai e, keliai užkirsti E, Jordanijai sunku e, gauti dujas iš Egipto ir atsižvelgiant į tai, kas vyksta Sirijoje ir Irake, Jordanija e, atsidūrusi beprecedentėsnėje situacijoje. Nedarbo lygis šalyje labai aukštas, biudžeto padėtis irgi labai sudėtinga, nes deficitas sparčiai auga. Ir, mm Atsižvelgiant į šį sudėtingą kontekstą, reiktų įvertinti Jordanijos ir Jordanijos valdžios pastangas priimti kiek įmanoma daugiau pabėgėlių, skirtingai nei kitos valstybės, Jordanija, kuri kartu su Libanu priėmė daugiausia pabėgėlių savo teritorijoje. Tai tikrai didelis skaičiai lyginant su Europa. Ir be to ši šalis daro pastangų, kad ne tik priimtų pabėgėlius į pabėgėlių stovyklas, bet ir apgyvendintų juos miestuose. Tai, e, aišku, kelia didelę įtampą švietimo sveikatos paslaugų sektoriui. Ir šiame kontekste e, akivaizdu, kad Jordanijai reikia es pagalbos, ta pagalba yra tikrai labai vertinga ir norėčiau pasikdžiaugti komisijos pasiūlymų skirti 200 milijonų eurų makrofinansinės paramos. Na, aš sakyčiau, kad galima tą paramą būtų padidinti iki 350 milijonų eurų, bet žinau, kad tuo tarpu nei taryba, nei komisija neturi noro keisti šios skaičius. Ir e, nebejoju, kad kolegos ir šešėliniai pranešėjai, kurie draugė renks šį pranešimą, išsakys savo mintis diskusijose. Tikiuosi, kad pavyks greitai išnagrinėti šį pasiūlymą. E, taip pat norėčiau pasižiūrėti komisijos pasiūlymų dėl techninio pakeitimo. Dėl E, dėl, dėl taikomų metodų. Ir aš tikiuosi, kad, kad diskusijose su taryba nebus susidūrimų šiuo klausimu ir kad 6 rugsėjo sprendimas bus priimtas. Ir mes tikrai e, esame suinteresuoti, kad abi, e, e valstyb, abi institucijas dirbtų unisonų šiuo klausimu, kad Jordanijai būtų paskirta pagalba. Visų pirma, e, tai ka, norėčiau priminti, kad tai net nėra pa, pa, besališka parama, tai yra paskola, kaip, kaip minėjo ponas Žado. E, Antra, parlamentas neturi galimybę susipažinti su protokolo turiniu, dėl kurio susidėrėjo komisija ir Jordanija. Ir norėčiau paraginti komisija elgtis kiek įmanoma lankščiau, nebejo, tikrai būtų sveikintinas toks požiūris. Ir ES yra suinteresuota tarptautinėse ekonominėse forumuose teikti visą įmanomą pagalbą Jordanijai ir e, ieškoti būdų, kaip mažinti Jordanijos įsiskolinimą, kuris yra tikrai didelis. Kolegos tikiuosi, kad dirbsime sparčiai ir sėkmingai. Šešėliniai pranešėjai, ponas Pasikau. Dėkuoju pirmininkė. Aš APP frakcijos vardu norėčiau pritarti visam tam, ką pasakė pranešėjas. Tikrai situaciją jis pristatė tinkamai, aš nesikartosiu. Pasakysiu tik, kad e, nedarbo lygis yra didelis. Daugiau negu 14 procentų jis siekia moterys ir jaunuoliai jų tarpe nedarbas yra 33 procentai. Taigi tai kaip ir leidžia suprasti, kad Jordanijai reikia paramos. Ji turi būti e, teikiama greitai, veiksmingai, tam, kad ši šalis galėtų atlaikyti neigiamą poveikį. Dar ir todėl, kad ir tame visame regione kartu su Sirija yra baiminamasi teroro grėsmių. Pranešėjas paminėjo tai, kad būtų galima pritarti Jordanijos prašymui padidinti finansavimui skirtas lėšas. Aš pritarčiau šiai minčiai. Turėtų būti galimybė, numatyta didinimo galimybė. Svarbu, uh, pasiūsti signalą tokioms šalims kaip, pavyzdžiui, Jordanija, kurios yra to nusipelnusios. Aš norėčiau pritarti, priminti, kad 2015 m. kovo 10 d. Jordanijos karalius, lankydamasis Europos parlamente, minėjo, kad e, mes esame draugiškai, mes bendradarbiavame draugiškai ir bendradarbiaujama įvairiose srityse, tarp jų ir kultūrinėje. Taigi manau, kad reikia dėti pastangų ir tikrai norėčiau pritarti pranešėjų, kad turėtume galvoti apie galimą sprendimą. Ir dar norėčiau pabrėžti vieną techninio pobūdžio klausimą. 3.1. Sprendime yra sprendimo punkte yra rašoma apie sustarimo protokolą, bet iš to paties straipsnio yra išbrauktas laiko terminų klausimas. Susitarimo protokole turi būti nurodyta, kaip tas susitarimas yra sudaromas ir iki kada turės būti apibrieštas. Žinau, kad mes ilgai diskutavome apie Tunisą su kolege Desarnes e, šią temą, bet komisija ir parlamentas uh, pabrėžė, kad tai neturėtų būti nuolatinė praktika ir e, kad turime laikytis tam tikrų taisyklių. Sonis. E, Ačiū, ponė pirmininkė, aš pritariu išsakytiems komentarams. Ponas Morelys visiškai teisus. Iš tikrųjų, šią šalį būtina padėti, tai gyvybiškai svarbu. Tai nedidelė šalis, kuri kaip Libanas priemė daugiau nei milijoną pabėgėlių sirų. Ten jau ilgą laiką gyvena 2 milijonai palestiniečių pabėgėlių, taigi padėtis ten tikrai sudėtinga. Tai viena iš nedaugelio regiono valstybių, kuri išlieka ten stabili ir tuo tarpu saugi ir tuo pat metu geba priimti visus tuos pabėgėlius, tai yra tikrai nuostabu. Todėl mes turime bū, paremti tą šalį, padėti jai, jeigu galime paskolinti daugiau nei 200 milijonų ir paskolinti 350, tai mano galva būtų labai e, įdomus e, ženklas, signalas. Dėl tarp institucinio susitarimo, kas buvo pasakyta, aš tam pritariu, aš apgailestauju dėl to, kad komisija e, nesilaikė netaikė to paties, kas buvo taikoma, teikiant paramą Tunisui ir viską e, pradėjo iš naujo. Bet aš tikiuosi, kad komisija ir taryba iš naujo apsvarstys e, pa, pa, paramos teikimą tokioms šalims, kurio, kurioms ypač reikia e, pagalbos jų vystimuis ir kad tai bus prioritetiniai klausimai. Ačiū. Pone Saifi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nekartosiu, ką kolegos jau pasakė, aš visiškai pritariu jų mintims. Jordanija atsidūrusi labai sudėtingoje situacijoje regione, e, kurį krečia įvairūs e, sudėtingi įvykiai. Ir pritariu kolegams, kodėl nepamasčius apie tos paramos padidinimą iki 300-350 milijonų, kas neleidžia to daryti, aš tą klausimą noriu patikti komisijai. Ponas Dartmutas, noriu pasakyti štai ką. Akivaizdu, kad Jordanija daro didžiulės pastangas kaip valstybė, kad padėtų šioje situacijoje. Ir daugybė žmonių esančių Jordanijoje yra tikri pabėgėliai, o ne ekonominiai migrantai o komisija svarsto, ar suteikti 200 milijonų eurų. Aš norėčiau pasiūlyti suteikti 300 milijardų eurų. Atsiprašau, 3 milijardus eurų, 15 kartų daugiau suma, kurią komisija suteikė Turkijai 2016, kad tuo tarpu Turkija tik naudojasi žmonių skurdu ir beviltišką situaciją, kurią jie yra patekę, kad padarytų spaudimą uh, komisijai ir priverstų komisiją išmokėti didžiulės sumas, jai kurių ji visiškai nenusipelno. Ir nors aš e, mano ir kolegų nuomonės kai kuris klausimais tikrai išsiskyrė per septynerius metus, aš jūs tikrai raginčiau jūs įsigilinti į skirtumus tarp tų skaičių. 200 milijonų, 200 milijonų eurų Jordanijai, kuri daro viską, ir 3 milijardai Turkijai, kuri iš tikrųjų šantažuoja Europos komisiją ir jai tai sekasi labai sėkmingai. Ženik. Tiesa, kad e, pabėgėlių klausimai yra susijęs su Sirijos um, situacija, su Iraku. Na ir e, Jordanija tikrai mažiau kalta negu Didžioji Britanija. Bet priima daug daugiau pabėgėlių. Na, o dėl to, ką sakė mano kolegos Dėl šios programos e, Jordanijai svarbos aš norėčiau pasakyti, kad taip pat e, ir diskusijose su Jordanija išriškėjo lankstumo svarba, taisyklių lankstumo svarba. reikėtų panaudoti ir sirų pabėgėlių pagamintus gaminius. Galėtume pagalvoti apie tai, su komisija galėtume padiskuoti apie tai, kaip reikėtų lankščiau žiūrėti į kilmės taisyklės. Dėkoju. Tai yra pirmosios diskusijos, galėsime dar skirti tam laikui ateityje. Galbūt norite trumpai sureaguoti. Jang Ryze iš ekonominių ir finansinių klausimų generalinio direktorato. Norėčiau padėkoti už jum, jūsų išreikštą paramą. Norėčiau sureaguoti į kai kurios klausimus, kurie buvo iškelti. Dėl siūlomos sumos mes siūlome 200 e, milijonų eurų atsižvelgdami į Jordanijos išorės uh, E, finansinius poreikius ir į Europos e, finansinius aspektus biudžetą. Taip pat atsižvelgėme ir į naštos pasidalymo e, klausimus. Dėl naštos pasidalymo tarp donorų reikėtų pasakyti, kad mes kalbame apie antrą makrofinansinės pagalbos operaciją. Pirmoji buvo pabaigta pernai. Ir e, pirmoji, MF, pirmoji programa buvo 2 milijardų, o dabar 7, 700 milijonų. Tai matome, kad suma sumažėjo. Bet e, komisija siūlo didinti. Pirmoje programoje buvo 180 milijonų, dabar 200. Ir manau, kad e, tikrai svarbu nepamiršti ir šių na, naštos pasidalymo aspektų. Mes kartojame tai, diskutuodami apie programą. Ir tarptautinio valiutos fondo sprendimas buvo 720 milijonų. Ir mes e, atsižvelgėme į būtent šiuos aspektus. Ir mes teikiame ir daugiau pagalbos, ne tik makrofinansinę. Taigi tie 3 e, milijardai, kuriuos minėjote kalbėdami apie Turkiją, e, tikrai neatspindi realios situacijos. Praėjusį mėnesį pasiekėme susitarimą su Jordanija dėl partnerystės prioritetų, parengėme dokumentą ir jame yra minima 550 milijonų eurų dotacijų forma e, ateinantiems keliems metams. Taigi, parama, kurią skiria Europos Sąjunga Jordanija, yra didesnė negu ta makrofinansinė pagalba. Ir aš norėčiau priminti, kad makrofinansinė pagalba pagalba dažniausiai yra teikiama per paskolas, o didžioji mūsų paramos dalis yra dotacija. Na ir aš paminėjau Jordanijos kompakt dokumentą. Jordanija įsipareigojo toliau e, 2017 metais vystyti atitinkamas e, operacijas ir būtent reikės atsižvelgti į tai galvojant apie sumos didinimą. Remarks galbūt kitame diskusijų raunde grįšime į prie jūsų pastabų. Dėkoju, Emanueliai. Ne, Emanuelis nenori kalbėti. Taigi buvo pirmasis mūsų nuomonių pasikeitimas šiuo klausimu ir pranešinė paskutinė ataskaita bus pateikiama rugsėjo 26 dieną ir mes pratesime šio klausimų aptarimą. Kitas darbuotojas klausimas - CETA Taigi CETA yra susitarimas su Kanada. Nuo Liepos 5-osios parengtas tekstas visomis 24 ES oficialiomis kalbomis ir rudenį tikimės teksto Europos parlamente. Nežinia, ką nuspręs taryba Bratislavoje rugsėjo 23-ąją ir spalio pradžioje, kokius priims sprendimus. Kol kas negaliu nieko pasakyti apie procedūras. Galėsiu, ką nors oficialaus pranešti, kai turėsime tarybos sprendimą tačiau tekstas jau yra parengtas ir mes galėtume pratesti diskusijas dėl CETA, kadangi diskusijos jau vyksta senokai. Kanada yra labai artimas partneris. Nuo 76 metų Kanada yra mūsų prekybos partnerė. Šita partnerystė išeina už prekybos rėmų Tačiau, kaip ten bebūtų, reikia pagalvoti apie to sustarimo palankų ir galbūt neigiamą poveikį. Ir todėl sutikiu žodį pirmiausia mūsų pranešėjai. Dėčiu, dėkoju pirmininkė, kolegos. Šiandien mes pirmą kartą aptarinėjame Europos parlamente ES ir Kanados susitarimą, kadangi prasidėjo oficialios ratifikavimo procedūros. Šita prekybos sutartis apima tris labai svarbius aspektus, kuriuos turėtume įvertinti skaitydami šį dokumentą. Pirmiausia, vertybės, ekonominius aspektus ir taip pat pasitikėjimą. Kalbant apie vertybės, pirmiausia, vertėtų pasakyti, kad Kanada yra ko gero artimiausia pagal vertybės ES šalis ir ankstesnis ekonominio politinio bendradarbiavimo patirtis yra labai priimtina ES. Norėčiau priminti, kad mes esame EBPO valstybės narės ir todėl pirmą kartą pasirašytas prekybos susitarimas tarp EBPO valstybių. Antra, kalbant apie vertybės, reikėtų pasakyti, kad kovo 22-ąją įvykus teroro išpoliui buvo bendradarbiaujama su Kanada tikrai vyko Kanadoje, Montreal, Montrealyje e, ledo rizulio e, rungtynės ir prieš tas rungtynės tiesiog buvo sustabdytas procesas ir tiesiog buvo pagerbtos Briuselio aukos. Be to, kanadiečiai daug nusipelnė užtikrinant Europos saugumą per antrąjį pasaulinio karą. Šią vasarą vyko Varšuvos aukščiausio lygio susitikimas ir Kanada sumokėjo ir atsintė tūkstančius e, pareigūnų, kurie padeda saugoti ES išorės sienas. Tiesiog mes taupome lėšas skirtas savo sienų apsaugai, o Kanada jas tiesiog dosniai mums dalyja. Taigi, kalbant apie šitą sustarimą ir įvertinant privalumus ir trūkumus, reikėtų pasakyti, kad jeigu pasirašytas, bus pasirašytas ambicingas susitarimas, tai ES sutaupys 12 milijardų iš karto. Kanada yra antra pagal dydį prekybos partnerė ES visame pasaulyje. Kai įsigalios šitas susitarimas, mes europiečiai turėsime geresnės prekiavimo galimybės su Kanada. Su Kanada geresnės negu su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir tos e, sąlygos bus geresnės, negu buvo susitarta su bet kuriomis kitomis valstybėmis anksčiau. Tiesiog bus atsakyta muito mokesčių, kurie sudaro 400 milijonų eurų. Ir taip pat bus atsakyta e, kliūčių patekti į rinką, bet to e, turint omenyje, kai kurias labai jautres prekes arba gaminius, žemės ūkio produkciją, kuri yra svarbi ir Kanadai, ir mums, jom tai produkcija bus taikomos kvotos. Sita užtikrins geresnę prieigą prie paslaugų rinkų ES įmonėms. Turiuomenyje ir jūrų paslaugas, taip pat telekomų paslaugas, taip pat ir kitas paslaugas. Ir jeigu paslaugų teikėjai galės lengviau teikti paslaugas tarp ES ir Kanados, tai reiškia, kad bus supaprastintas kvalifikacijų diplomų pripažinimas, pavyzdžiui, architektams profesiniai kvalifikacijos dokumentai yra pripažįstami ES ir Jeigu tai bus padaryta šiame kontekste, tai bus pasiekti labai daug pažangos. Mes žinome, kad kai kurie gyventojų sluoksniai baiminosi šio susitarimo kai kurių aspektų, todėl yra sektoriai, kurie nėra įtraukti į sitą, turiu galvoj audiovizualinę nes paslaugas, taip pat medicinos paslaugas ir taip toliau. Tiesiog kai kas pasitelkė arogantiškus argumentus siekdami sutrukdyti šiam susitarimui. Bet to viešieji pirkimai. Kanada atvėrė savo viešuosius pirkimus ES viešųjų pirkimų daly, dalyviams. Ir tai yra didžiausia nauda ES paslaugų ir prekių tiekėjams, kadangi ir federacinių, ir žemesnių lygmenių bus galima dalyvauti viešuose pirkimuose. O tiesiog provincijų atskirų regionų viešųjų pirmų, e, pirkimų rinka prilyksta pusiai federalinių pirkimų rinkos. Ir tai bus naudinga ES Ir tai yra naudinga ir yra pagirtina, kad to pasiekė mūsų darybininkai. Labai svarbu, kad mažos ir vidutinės įmonės užsitikrins prieigą prie tarptautinių rinkų. Ir, o tai yra labai svarbu šiuo momentu mažoms vidutinėms įmonėms. Tiesiog mes negalima neparemti ES mažųjų ir vidutinių įmonių, turėdami omenyje dabartinės ekonominės veiklos sąlygas. Trečia, ES labai svarbu vadovautis geopolitiniais samprotavimais at a level equivalent to that provided in the Euro. Geografinės nuorodos, jos yra taikomos ir dabar importuojant, bet to investicijos. Pagal Lisabonaus sutartį, numačius atitinkamą investicijos skyrių, yra įgalinamos įmonės investuoti į kitas šalis ir Parlamentas, žinoma, yra išsakęs savo labai aiškę nuomonę dėl investicijų apsaugos. Ir šitoms nuostatoms Kanados vyriausybė pritarė be išlygų. Tai nėra įprastinis atvejis. Be to, labai svarbu užtikrinti investicijų apsaugą, o tai reiškia, kad vyriausybė numato apsaugą Kanados verslininkai tiesiog negali jausti kokios nors grėsmės iš mūsų mažųjų ir vidutinių verslininkų investicijų. Taigi nieko čia nereikia slėpti arba tiesiog nėra tokių argumentų, kuriuos galėtų pasitelkti populistiniai lyderiai. Taigi viskas yra skaidru ir galutinis ES tikslas yra pasiekti, kad būtų įsteigtas tarptautinis investicijų e, ginčių sprendimų teismas arba arbitražas. Tai padės pagerinti investicinių nuostatų įgyvendinimą pasirašius bet kokius susitarimus. Taigi šitas laisvos prekybos susitarimas yra pats plaščiausias, pats rašomas iki šiol ir jį įgyvendinus tikimasi labai apčiuopiamos ekonominės naudos ES ir Europos parlamentas 2011 metais prieimęs e, rezoliuciją šiuo klausimu žengė labai svarbų žingsnį kuris reiškia, kad mes pirmiausia turime vadovautis pasitikėjimu vieni kitais. Jeigu mes tikimės pasitikėjimo iš mūsų partnerių, tai mūsų partneris turi tikėtis to paties. Be šio pasitikėjimo negalima įsivaizduoti jokių darybų. Europos gerovė, ES padėtis pasaulio kontekste padėjo įgyvendinti pramoninę rezoliuciją, e, padidinti e, gamybą, tik tai prekiaujant su kitomis valstybėmis. Jeigu mes e, nesugebėsime pasirašyti ir ratifikuoti šio prekybos surimo su Kanada, tai tuomet mes neteksime pasitikėjimo, kad galime pasirašyti tokią sutartį su kitomis šalimis. Galvodami apie savo vertybės ir reikalaudami jų laikytis iš kitų valstybių, mes tiesiog turėtume parodyti pavyzdį, kitaip mes netapsime mm, patikimi. Liepos mėnesį komisija pasiūlė savo sprendimo, tai priėmė savo sprendimo e, ma, šiuo klausimu ir mes turėtume suprasti, kad jeigu mes norime šito susitarimo, tai turėtume suvokti, kad laikinai ir kuo skubiau visos nuostatos turėtų būti įgyvendinamos, kadangi visoms joms pritarė Europos parlamentas. Taigi į tai reikėtų įsiklausyti, kadangi viskas susijęs su mūsų pasitikėjimu kad būtų pasitikėjima mūsų žodžiais, kadangi visą tai reiškia ir pasitikėjimą parlamentu. Jeigu taryba nepasuks šiuo keliu, tai aš galvoju, kad visa tai pakirs mūsų parlamento autoritetą, įvaizdį tiesiog pakirs mūsų tikėjimą, kad mes galime priimti išmintingus sprendimus. Mes negalime praleisti šios progos ir nuvilti mūsų darybų partnerių. Ačiū pranešėjui. Mano sąraše yra 13 norinčių pasisakyti. Ir pasisakyti leisiu. Dabar man atrodo, nėra prasmės apriboti pasisakymo laiką vienai minutiai. Jeigu 13 pasisakys, jie gaus po 2 minutės ir paskui dar turėsime išklausyti e, prekybos, eks, eks, pre, prekybos klausimų eksperto pasisakymo. 13 po 2 minutės kiekvienam. Pane Miner, jūs esate šešėlinėje pranešėjus ir tai pasisakysite Davidai. Ačiū pirmininkė. Išklausęs pranešėjo, e, noriu pasakyti, kad man patiko jo mintis, bet mes Kanados nevertiname kaip valstybės šiame pranešime. Čia pranešimas skirtas ne tam, ką mes manome apie Kanadą. E, šis pranešimas kitas priekybos susitarimo turinį ir mano frakcija vis dėl nagrinėja tą susitarimą. SND remia progresyvę priekybą ir pažangę priekybos darbo atvarkę, bet turime atsakyti iš tik kokį klausimą. Ar CITA yra pažangi priekybos sutartis? Ir šį klausimą mes vis dar svarstame frakcijoje. Pritariu pranešėjai dėl to, kad prieigos prie rinkų požiūrių CITA yra gera sutartis įdomu tai, kad Kanada pirmą kartą įsipareigojo at, at, atverti viešųjų prekybų e, rinką, kad 140 e, geografinių nuorodų bus apriepta e, šiomis sutartimi ir kad numatyta žemės ūkio produktų nuostatos. Ir pirmą kartą, kalbant apie pieno pramonę, Tai bus atverta Kanados sūrio rinka, tai atvers svarbių galimybių mūsų e, pieno pramoniai. Ir mūsų įmonės turės geresnės galimybės padarnėti paslaugas finansų, telekomų srityje Kanados rinkoje. Ir iš tikrųjų reiktų vengti bauginimo istorijų apie Kanadą ir ES turėtų išlaikyti savo fitosanitarijos standartus ir, ir, ir ne, jų nemažinti. Iš tikrųjų, CITA gali sukurti naujų darbo vietų, pritraukti investicijų, prisidėti prie ekonomikos augimo. Tačiau trys sritis turi būti patikslintos. Pirmoji buvo minėta investicinių teismų sistemą. Žinoma, tai geriau nei ta e, toksiška ISD sistema, bet, bet dar investicinių teismų sistema atremia visą mūsų išsakytą kritiką. Norėčiau, kad būtų įrašyta į e, posėdžio protokolą, kad akcentuojame, bet mes dar nesame įtikinti. Manau, matau, kad laiko nebelieka. Žinau, kad komisija iš dalies atsakė jau tą klausimą, bet aš noriu dar paklausti apie viešasias paslaugas. Niekas cita sutartyje neverčia uh, privatizuoti viešųjų paslaugų sektoriaus ir niekas ne, ne, neužkerta kelio šalims to daryti ir mes tikrai nenorime, kad būtų, kad prastėtų situacija su darbuotojų teisėmis. Kanada yra pasirašiusi atitinkamas sutartis, būtų naudinga, kad, kad iš tikrųjų tuos nuostatos e, galiotų. Ačiū pirmininkė. Citas sutartis yra labai svarbus, patrauklus susitarimas, tai 12 pagal dydį priekybinė partnerė. Ir džiaugiamės tuo, kad 99 procentai nežemės ūkio produktams taikomų tarifų panaikinti, taip pat kiti tarifai panaikinti, yra ir skyrius skirtas paslaugoms ir abipusis uh, kvalifikacijų pripažinimas, kuo ypač džiaugiamės. EKR frakcija ypač sveikina komisijos pranešimą, kad tai bus mišrus susitarimas, o ne tik ES susitarimas. Tai labai svarbu, kad tai reiškia, kad suverenus ES e valstybių parlamentai privalės tą sutartį ratifikuoti. Mes visada už tai. Ne dėl to, kad manome, kad parlamentai visada turi teikti savo pritarimą, bet mes manome, kad tai labiau legitimuoja susitarimą iš demokratinės perspektyvos iniciatyvos. Valstybės tuo tarpu tikisi pasirašyti tą sutartį spalio mėnesio ES Kanados vadovo susitikime. Mes pasisakome už kiek įmanoma spartesnį darbų tvarkaraištį ir šalis. Tai taip pat reikia apsispręsti, kokiu uh, preliminariu pagrindu tos sutartys būtų uh, taikomos. Uh, laisvos prekybos sutartys negali galioti preliminariai daugelį metų, kol parlamentai jas ratifikuos, bet svarbu tai išspręsti. Taip pat svarbu, kad išsigaliotų nuostatos dėl muitų panaikinimo, tai būtų naudinga mūsų ekonomikai. Ir norėtume informacijos, gal paskutinės informacijos iš komisijos apie tai. Uh, Pirmininkė, jūs geriau nei mes žinote apie įvykius Vokietijoje, socdemų mm, e, partijoje, jie posėdžiaus 9 rugsėjo tuo klausimu. Galbūt galite mums ką nors apie tai papasakoti? Ir kaip su Rumunijos ir Bulgarijos vizų klausimais, dėja, tas klausimas stabdė mūsų darbą. Ačiū, Maitė. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Pabrik už e, išsamų pristatymą. Aš nesureaguosiu viską, ką sakėte, bet džiugu, kad minėjote produktyvų mūsų apsilankymą Kanadoje. E, ir iš tikrųjų kanadiečiai pademonstravo e, didžiulį solidarumą dėl patirtų išpolių e, susitikome su Europos e, išvykėlis iš Europos gyvenančiais Kanadoje. Tai suteikia globalinę perspektyvą, kurios neturime pamiršti. Kalbėdamas apie turinį, jūs kalbėjote apie dėrybas, ko pasiekta e, prieiga prie rinkos, ypač viešųjų pirkimų rinkos tai yra geras rezultatas europiečiams. Manau, kad tai reikš apčiopiamus rezultatus ir žmonėms, ir ekonomikai. Būtent šių rezultatų šių dėrybų dėka pasiekta pažangių rezultatų. Trūdo vyriausybė ėmėsi pagrindinių reformų investicijų apsaugos sistemos po to, kai parlamentas pareikalavo. Mes parlamentas suvaidiname svarbu vaidmenį ir dabar atėjo laikas mums parlamentui prisimti atsakomybę. Žinoma, turime peržiūrėti tą susitarimą kruopščiai. E, tai darėme vykstant dėryboms. Dėrybos baigėsi. Reikia nepamiršti ir politinio konteksto ir aš labai tikiuosi, kad kolegos, kurie mano, kad dar galima kažką tobulinti ir kad, ar kad yra geresnių alternatyvų, pagalvotų apie tai, kad tobulą gali tapti e, gero dalyko priešų. Kas būtų ta alternatyva ES dėrėtis dėl prekybos sutarčių? Kaip ES dėrėtis dėl prekybos sutarčių, jeigu ta sutartis nebus patvirtinta? Manęs nestebina, kad girdime nacionalistinių ir protekcionistiškai nusteikusių partijų kritiškus balsus, tai jų darbo tvarkė. Tačiau mane neramina, kai guja žalieji ir socialdemokratai, bent jau kai kurie e, vis kalba apie tai, kad jie abejojo, ar tai pakankamai geras susitarimas ir ar, ar, ar, ar jie neaišku, ar, ar jie gali jam pritarti. Reikia ne, nepamiršti ir globalinių aspektų ir poveikio. Ir jeigu ta sutartis žlugs, kaip gali nutikti, ES nebebus patikima mm, dėrybinė partnerė. Tai labai tai duos tikrai labai juntamų pasiekmių. Mes nebegalėsime toliau būti pavyzdžių šio laikinių standartų nustatymę. Pirmininkė, aš daug ką norėčiau pasakyti, tačiau norėčiau apsiriboti dviem temomis. Laikinas CETO taikymas ir ryšys tarp CETA ir TTIP. Dėl laikino galiojimo. Būtų iš tikrųjų skandalinga, jeigu CETA įsigaliotų prieš tai, kol nacionaliniai parlamentai balsuos arba išreikš savo nuomonę. Lisabonos e, sutartis, kuriai nepritarė Niderlandų parlamentas prieš dešimt metų, prekyba laiko tarptautiniu arba ES reikalų, tačiau kita vertus nacionaliniai parlamentai negali būti eliminuoti, kadangi visą tai susijęs su dalyvavimu Europos parlamento rinkimuose. Kita vertus, nei gyventojai negalėjo pareikšti savo nuomonės, darybos vyko uh, uždaruose patalpose ir tai visiškai nedemokratiniai procesai. Uh, kuriais yra pagrįsta CETA sutartis. Tiesiog buvo tariamasi su tarptautinėmis bendrovėmis. Demokratijos principai buvo tiesiog paminti turint omenyje ne tik tai tą tarptautinį arbitražą, bet ir įvairias teisinės nuostatas, kurios įtrauktos į šį susitarimą. Aš niekada nepasisakiau už CETA. Visiškai mano manimu nepriimtina sudarinėti tokias sutartis be visuomenės kontrolės ir priežiūros. Manyčiau, kad nacionaliniai parlamentai turėtų šitą sutartį ratifikuoti ir užtikrinti be jokių išlikų demokratinę diskusiją. Negalima net galvoti, kad šita sutartis įsigalios prieš valstybėms narėms, jų parlamentuose jį šitą sutarimą ratifikuojant. Reikėtų tiesiog laikytis ES demokratinių principų, todėl raginu e, tarybą nepritarti siūlymui prieš laiko pradėti taikyti šią sutartį. Iš tiesų reikėtų pažvelgti į e, apžvalgą, pati, kurią pateikė kanadiečiai, kurioje yra kalbama apie galimas šitos sutarties e, pasiekmes. Tiesiog aš atsiprašau, kad kalbėjau ilgiau. Norėčiau atmesti priekaištą, kad Europos parlamentas demokratiškai nepagrysta institucija. Labai gaila, kad tai kalba Europos e, parlamentaras. Mes tiesiog išsikovojame šitą atstovavimo teisę. E, Dėkuoju. Aš manau, kad tikrai šioje salėje nėra tokių uh, žmonių, kurie e, visada pasisako už priekybą ir kiti, kur visada pasisako prieš priekybą. Aš manau, kad mes visi atsakingi ir mes manome, kad būtina daryti pastangas tam, kad šis pasaulis gerėtų, kad jo situacija gerėtų. Aš žiūriu gana racionaliai į šį susitarimą. Pranešėjas e, paaiškino, kad e, mes nekeisime, neliesime sveikatos klausimų, bet matau, kad 10 procentų padidėjęs mm, vaistų kainos Kanadoje. Kanadiečiams padidėjęs išlaidos, taigi tikrai su sveikata vis dėlto e, yra e, susijęs šis sustarimas. Na, o taip pat e, kanadiečiai mums eksportuos labai daug jautienos, galbūt hormonų jo nebus, bet joje bus antibiotikų ir tikrai dėl to bus pakengta Europos jautienos rinkai. Mes kalbame apie geruosius kanadiečius ir apie bloguosius amerikiečius. Kai kanadiečiai paprašo 14 milijardų dolerių iš JAV e, mokesčių mokėtojų, todėl kad e, Obama e, užkirto kelią Keston Excel dujotiekiui. Na, manau, kad tokiu atveju reikėtų tikrai pasipiktinti. Aš neišgirdau Europos įmonių pasiteisinimo. Uh, įrodymų, kad šis susitarimas bus naudingas. Bet iš tikrųjų net ir Kanados įmonės nukentės. Na ir dėl rinkos. Ar jūs norite prisimti atsakomybę, kad su šiuo susitarimu daugiau niekada Europos, europiečiai neskirs pirmumo Europos įmonėms? Aš norėčiau mažų įmonių akto Europoje. Uh, jūs per tą cetą e, priimsite tokius sprendimus, kurie mums kliudys ateitie. Taigi aš tikrai prieštarauju. Ponas Kastaldu. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Aš pasisakysiu Ticianą Begin ir e, penkių žvaigždučių judėjimo bei kitų piliečių vardu. Mums labai rūpi pokyčiai tarptautinėje priekyboje. TT. IP e, situacija yra susijusi su kovomis. E, tas CETA sustarimas yra TTIP kopija ir jis toks pat pavojingas, todėl kad jame yra tam tikros kliūtis ir e, ne, mm, getiškai modifikuoti organizmai bus e, galimi. Taip pat atsiras tam tikri teismai, kai, kurie, kuriuose bus galima nubausti šalis ir didelės įmonės, taip pat ir JAV įmonės, kurios turi filialus Kanadoje, galės iškelti tas bylas. Komisija norėjo uždrausti parlamentams e, veto teisę, bet nesugebėjo to padaryti dar ir todėl, kad mes, Europos parlamento nariai, dėjome pastangas. Dabar bus būtina, kad ir nacionaliniai parlamentai pasisakytų šią temą. Mūsų kolegos e, sostinėse gali pradėti diskusijas dėl šios sutarties. Uh, E, bet su ją net negali prieš tai susipažinti, nes dokumentas yra 1500 puslapių ilgio ir tik du mėnesiai, kaip jis buvo pateiktas. Mes manome, kad investicijų skyrius turėtų būti pašalintas ir taip pat manome, kad ir 13 straipsnis dėl paslaugų turėtų būti išbrauktas. Dėl procedūros mes manome, kad netie, neteisinga, kad tik šis komitetas turi diskutuoti apie CETA prieš balsavimą prieš plenarinę sesiją. Uh, Mes manome, kad reikėtų parlamentinės rezoliucijos. Ko gero, reikės pavėlinti balsavimą. Norėčiau priminti, kad demokratijai reikia laiko. Demokratija nėra tik rinkų demokratija, nors kai kas iš mūsų komiteto to norėtų. Ponas Ferran. Dėkuoju, pirmininkė. CETA nėra, ne, mažiau svarbi, nėra mažiau svarbi e, sutartis, yra susijusi su laisva priekyba. ES užuot saugojusi savo priekybą sudaro vis daugiau laisvos priekybos susitarimų, kurie daro kurie kenkia mums. CETA sustarimas yra nedemokratiškas, jis mums kenkia, jis kenkia europiečiams ir taip pat yra neskaidrus kaip ir TTIP mėsos augintojams e, tikrai pakenks šis susitarimas. Mes tiesiog padarysime paslaugą tarptautinėms įmonėms. Oui, merci, <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu e, trumpai kalbėti. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Mums jau kur, kurį laiką keletą mėnesių girdžiu, girdime tuos pačius žodžius. Tikimės, tikimės, kad Kanada netap, Kanados sutartis netaps TTIP sutartį dėrybų auka. Janik, aš klausiausi tavo argumentų e, buvo, kalbėjome apie prekybą. Taip pat yra tokių, kurie mano, kad ES negali užsidaryti, ir kad protekci... bet kad protekcionizmas nebūtinai reiškia užsidarimą. Ir e, E, mūsų rinkos, mūsų gamintojai turi ieškoti galimybių už ES ribų, tai, jie bus verčiami tai daryti dėl augimo. Aš nesiginčysiu su pono Pabrikso patiktais argumentais. E, Kanada iš tikrųjų yra artima mums valstybė savo vertybėmis, savo ekonomika. Pateiksiu porą pavyzdžių. E, kuo skiriasi CETA nuo TTIP? Su jungtinėmis valstijomis negalėjome, negalėjome kalbėti apie geografinių nuorodų apsaugą, o su Kanada taip, su, darantis su JAV, nepasistumėjome diskusijose dėl viešųjų pirkimų rinkų. Taigi, kaip atrodys ES rytoj, koks bus jos įvaizdis, jeigu mes nuspręstume atmesti šią sutartį? prie kokios talos mes tikimės atsisėsti toliau e, dėrėtis dėl ko nors. Žinoma, reikia nepamiršti visų temų, nes jau daug metų mes deramės su Kanada. Kanada yra patikima partnerė. Ir kita mintis, kurią norėčiau užsakyti. Aš sutinku su mintimi, kad nacionaliniai parlamentai turi dalyvauti ratifikuojant priekybos sutartis. Bet aš norėčiau pabrėžti ir priminti, kad mes, Europos parlamento deputatai, buvome išrinkti, mūsų išrinko Europos piliečiai ir kad mes, kad tai yra mūsų legitimumo šaltinis. Tai dvi mintis, kurias norėjau užsakyti. Merci beaucoup, uh, Jude. Ačiū, Jude. Ačiū. Norėčiau grįžti prie išklausimo, kurį per vasarą uždavinėjo žmonės ir organizacijos. Tai yra kad Europos parlamentas turėtų užtikrinti tos sutarties parlamentinę kontrolę. Ir pritariu visiems kolegoms, kurie sakė, kad ateinančiais mėnesiais reikės tinkamų diskusijų ir kad ne, tikimės, jog nebus bandymų slapta prastumti tą sutartį, nes kai kas e, spėlioja, e, bijo, kad taip gali būti. Sutinku su pranešėju ponu Pabriks, kad vertybės yra labai svarbios. Sutinku su juo ir dėl to, kad, pasi, kad, yra, kad yra pasitikėjimo klausimas ką mes esame pasakę. Tačiau pasitikėjimas aktualus ne tik priekybinių partnerių atžvilgių, bet ir mūsų rinkėjų atžvilgių. Ir nepamirškime, ką mes esame šiame parlamente pasakę praeitie. Todėl reikia nepamiršti, ką parlamentas yra pasakęs apie CITA per pastarusius kelis metus tai e, aktualu mūsų kaip parlamento narių įvaizdžių ir tai susijęs su parlamentinė kontrolė. Investicijų apsauga ir ginčių sprendimas, tai ir toliau išliks svarbiausi klausimai. Parlamentas patvirtino labai išsame poziciją praėjusiais metais ir e, kalbame apie tarptautinę teismų sistemą. Manau, kad turime CETA įvertinti remiantis tai penkiais pat patvirtintais kriterijais. Man atrodo, kad CITA net laiko tų kriterijų, tų testų, bet juk mes e, juos patvirtiname plenarinėme posėdėje. Šiek tiek apie diskusiją Junktinėje karalystėje. E, prekyba ir prekybos poveikis viešuosiams paslaugoms, e, netolygų, net, netolygų globalizacijos e, e naudos paskirstimą. E, investuotojų teisės labai sėkmingai užtikrinamos e, didžiosiuose sotistinėse, tačiau darbuotojų teisės labai menkai užtikrinamos. Ir kaip Davidas sakė, ir toliau išlieka abejonių dėl viešųjų paslaugų sektoriaus. Jeigu norime E, gero rezultato turime, e, e, mums reikia kokybiškų prekybos sutarčių ir mes vertiname ne Kanadą šiuo atveju, bet sutartį. Ir man atrodo, kad tas sutartis nepakankamai subalansuota visuomenės interesų naudai. Menschen sind aufgebracht, das wissen wir alle. Wir bekommen jeden Tag äh, Anfragen. Kiekvieną dieną gauname paklausimų elektroniniu paštu. Žmonės nėra informuoti O tai reiškia, kad e, darybos baigėsi nebuvusios visiškai skaidrios. Taigi mes turėtume vis dėlto rasti laiko aptarti šiam klausimui ir aš manau, mes kaip parlamento atstovai turėtume imtis atsakomybės informuoti mūsų piliečius, nurodyti tas e, pažeidžiamas rytis Kolegos kalbėjo apie investicijų apsaugą, kalbėjo apie paslaugas, apie tvarumą. Aš matau taip pat svarbiausių didelių problemų, tačiau svarbiausias dalykas yra pasitikėjimas. Svarbu, kad žmonės matytų geresnės ateities perspektyvas, tačiau galvodami apie susitarimą su Kanada, jie galvoja, kad jo nepakaks Aš manyčiau, mes turėtume turėti galimybę išsakyti savo kritiką, tačiau tai nereiškia, kad mes esame populistai, mes tiesiog turėtume susipažinti su šia sutartimi ir artimiausių metų išsamei ją aptarinėti. Aš manyčiau, kad tai, kas siūloma dabar, yra nepriimtina ir aš manau, kad reikia sudaryti progą pasikeisti nuomonėmis. Tiesiog reikia numatyti laiko. Vinkler. Ačiū kolegos. Aš norėčiau pirmiausia pritarti šiam susitarimui ir išreikšti savo įsitikinimą, kad šitas sutarimas naudingas yra mūsų dvišaliams santykiams, augimui ir darbo vietų kūrimui. Tačiau vis dėlto atrodo, kad Kanada į ES žvelgia pagal senąjį žemėlapį. Iš Otavos žvelgiant atrodo, kad ES yra 26 valstybės. Dvi valstybės atrodo nedalyvauja sita dėrybų kontekste, kadangi toms valstybėms, Rumunijai ir Bulgarijai, yra neatšauktas vizų režimas. Tačiau aš siūlau tiesiog Kanadai nusiųsti atnaujintą aktualų ES žemėlapį. Tiesiog reikėtų aiškiai pasakyti, kad mes nesuprantame, ką Kanada daro, siekdama išspręsti šį vizų klausimą. 25 milijonai ES piliečių gyvenančių Bulgarijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje negalės turėti naudos iš šitos sito sutarties. sutarties. Oui, alors, moi, je suis, euh, toujours, euh, un... Na, mane visada šokiruoja, kai mūsų kaltina populizmu, kai mes kritikuojame ką nors. Aš norėčiau pasakyti pranešėjui, kad tie, kurie sako, kad Europos augimas, kur yra 500 milijonų gyventojų, bus e, užtikrintas tik jeigu mes sudarysime sutartį su CETA, su, su Kanada, per CETA sustarimą. Ir jie teigia, kad mes taip išspręsime tas problemas. Reikėtų tikrai nustoti kritikuoti tuos, kurie. kurie e, kurie kažką nusprendžia pakritikuoti. E, visų pirma, dėl investicijų. Šiuo metu nėra jokių mokslinių įrodymų, kad investuotojų apsaugos e, priemonės tikrai pagerins investicijų situaciją. Kodėl mes turime susimokėti už tokias, tokią priemonę, kodėl turi mokėti mokesčių mokėtojai. Manau, kad mes turėtume užtikrinti, kad įsivyrautų pasitikėjimas, abipusis pasitikėjimas. To, tam nebūtina arbitražo mechanizmo investuotojams saugoti. Na, o dar vienas dalykas yra neigiami sąrašai. Iki šiol pasaulio prekybos organizacijoje buvo dirbama su teigiamais sąrašais. Kodėl dabar mes turime renkti kažkokius neigiamus sąrašus? Uh, Kai mes dirbame su tokiais sąrašais, liberalizuojame viską išskyrus tos atvejus, kai pasitelkėme stand still e, sąlygą. Kai nusprendžiame, kad uh, bus galima neigiama įtaka. Aš nežinau, kokia bus ateitis. Aš nežinau, ar mums tikrai reikės viešųjų, naujų viešųjų paslaugų, taigi nežinau, ar tikrai tinkami šie sąrašai. Dėl vertybių mes šį rytą kalbėjome apie susitarimą, prekybos susitarimą su viena šalimi, kuri visiškai netitinka mūsų vertybių. Kalbėjome apie Burundį. Uh, Taigi, kai mes diskutuojame apie vertybės ir sakome, kad mūsų vertybės su Kanados vertybėmis sutampa, aš norėčiau pasakyti, kad jūs nepamirštumėte šio e, dalyko, kai diskutuojate apie tas šalis, kurios, e, kurių vertybės visiškai netitinka mūsų iškiu. Norėčiau pasakyti, kad e, CITA yra labai puikus susitarimas buvo atsižvelgta į daug pastabų, kurias išsakė parlamentas, yra įvairiausių išimčių, specifinių nuostatų dėl, pavyzdžiui, maisto produktų. Abi darybų šalys tiesiog numatė įvairiausių nuostatų, pripažinimas, taip pat žemės ūkio produktų e, e, apsauga, taip pat vartotojų apsaugos standartai nebus mažinami Tiesiog kolegos pasiskaitykite šitą tekstą ir tiesiog e, apnibokite kultūros aspektais ir kitais. Vadovaukitės faktais, įsiskaitykite į tekstą ir suprasite, kokia gera šita sutartis. Kitas dalykas - demokratija Europos Sąjungoje. Mes esame Europos parlamentas o nacionaliniai parlamentai įgaliojo mus imtis atsakomybės prekybos srityje. Aš neprieštarauju, kad būtų siūloma balsuoti ir nacionaliniams parlamentais. Pavyzdžiui, parlamente demokratija užtikrinama tuo metu, kai balsuojama ir demokratiniam, ir e, pagrindinėme parlamente, ir žemesnio lygio parlamentuose. Tačiau aš nežinau, Ar tai padės, jeigu nacionaliniu lygmeniu bus derinama visais lygmenimis, o jeigu nacionaliniu lygmeniu bus patvirtinama, o žemesniu lygmeniu bus pasipriešinama šiam sustarimui, tai tiesiog demokratinė bus užtikrinama. Dėl bendrų vertybių, jeigu sutelktume dėmesį būtent į jas, susidarytų įspūdis, kad jie pasisako prieš TTIP. Tai vadovaujasi ne vertybėmis, tačiau vadovaujasi tiesiog mm, nedemokratiniais e, samprotavimais. Mes tiesiog anksčiau diskutuodami galvojame apie pačius geriausius sprendimus, o dabar susidarėme situaciją, kai yra painiami faktai, o tai darant mes tiesiog silpname demokratiją, stipriname žmonių baimės nuotaikas. Aš nemanyčiau, kad reikia elgtis būtent taip. Aš manyčiau, kad reikėtų skatinti globalizaciją, numatyti, padėti matyti perspektyvą ateityje. Dėkoju, aš tik norėčiau pasakyti, išsakyti vieną komentarą apie metodą. Mane nustebino šios diskusijos, todėl kad norėčiau paklausti kai kurių kolegų, ką jie čia veikia, jeigu jie mano, kad mūsų ga, gale, kuri buvo mums suteikta, mūsų parlamentinė gale, įgaliojimai stebėti sutarimus, sustarimus, turi būti sumažinta, nes ji nepakankamai demokratiška. Uh, Šis susitarimas, aišku, gali, šiame susitarime galbūt yra tam tikrų problemų, bet manau, kad Europos parlamentas turėtų e, pareikšti savo nuomonę dėl šio sprendimo. Šis sprendimas, e, šiuo sprendimu turėtume ginti savo pergalės. E, Europos parlamentas jų yra nemažai laimėjęs norėčiau, kad visi apie tai pagalvotų turėtų pagalvoti apie šį susitarimą ir kitus susitarimus. Reikėtų pagalvoti ir apie Europos ateitį ir institucijų ateitį. Now... Ačiū. Ir žodis pas vėliausiai atėjusiems ponui Fielnerui ir Kalas. Ačiū trumpai. Daugybė kolegų savo, kad jie ne prieš priekybą, bet jie prieš bet kiekvieną priekybos susitarimą, dėl kurio balsuojame ir prieš priekybos liberalizavimą, manęs tai nestebinama, bet mane stebinama tie, kurie teigia, kad jie prisima atsakomybę ir geba valdyti Europą ir dabar jie teigia, e, kad tai atkartoja valstybių narių išsakytą susirūpinimą. Bet jie kartoja tai, ką komisija mums yra paaiškinusi šimtus kartų. Ir juodu ant balto viskas yra parašyta. Tai vietoj to, kad čia vėl dar kartą kartotumėte tai, kas jums kelia susirūpinimą, remkitės tekstu ir paaiškinkite viską piliečiams. Ponios Moskos teig komentaras dėl, dėl to, kad mes kompetitingi. Mane neramina tai, kad žmonės teigia, kalba apie tai, bet dabar, dabar jau kalbama apie tai, kad visi nacionaliniai parlamentai turi teisę išsakyti savo susirūpinimą. Tai, tai reiškia, kad jūs nemanote, kad šis komitetas yra kompetentingas ir jūs nemanote, kad jūsų dabar atliekamas šia darbas yra legitimus ir pakankamai svarbus. Ir tikrai labai liūdna, bent jau iš šio komiteto e, darbo perspektyvos. Pirmininkė, dėkoju už diskusiją. Norėčiau padėkoti kolegai Kasparį už jo pasisakymą. Maniau, svarbiausia mums nepriklausomai nuo mūsų požiūrio parlamento vardu parodyti, kad imamės į atsakomybės, kad mes nenorime perduoti kitiems savo atsakomybės. Todėl aš manyčiau, kad svarbiausia yra pažvelgti į mūsų sugriežtintų sąlygų katalogą, kurį parengėme 2011 metais ir palygintume jį su rezultatais. Ir tiesiog turėtume palyginti, ko mes tikėjomės ir ko pasiekėme ir tada priimtume sprendimą. Pranešėjas sako, kad sąlygos yra įgyvendintos, jeigu tai iš tikrųjų uh, pasiteisino, tai mes turime pritarti nepriklausomai nuo nuotaikų ir tiesiog mes neturėtume kitaip interpretuoti faktų. Tiesiog mes turėtume galvoti apie atsakomingą demokratiją, o ne demokratiją pagal pučiantį vėją. Aš manyčiau, kad mes esame piliečių atstovai šiame parlamente. Dėkoju. Vertėjai suteikė progos mums dirbti 10 minučių ilgiau. Ir dabar Ignacijui lieka 8 minutės atsakyti klausimus. Uh, Ačiū. Noriu pasakyti, kad Mes komisijoje labai džiaugiamės Europos parlamento iniciatyva jau dabar pradėti diskutuoti ir, ir, ir analizuoti sitą. Man atrodo, prieš penkis metus atėjau į parlamentą ir, ir buvome, buvo panašus e, etapas, sutarties su Koreja ratifikavimo etapas ir labai, e, bu, buvo labai svarbu, kad parlamentas puikiai žinojo, buvo gerai informuotas, kas vyksta su prekybos sutartimis. Laiko yra nedaug, todėl aš norėčiau išsakyti tik keletą pastabų ir atsakyti į kai kuriuos klausimus. Visų pirma, preliminarus taikymas, laikinas taikymas. E, po Lisabonos sutarties E, visos prekybos sutartys buvo mišrios sutartys ir jos galiojo laikinai po to, kai parlamentas e, suteikė savo e, pritarimą tokiems susitarimams. Mane šiek tiek stebina, kad dabar šis aspektas pristatomas kaip nedemokratiška procedūra. Viskas, kas įsigaliojo po Lisabonos sutarties, yra demokratiška. Žinoma, svarbu, kad visų pirma taryboje būtų priimtas sprendimas dėl laikino galiojimo priepties, kas e, laikinų pagrindų galios, kas ne. Kitas svarbus aspektas, kalbant apie tai, būtų nepavėlinti lab, šio susitarimo ekonominės naudos įsigaliojimo ir ekonominė nauda e, bus prieinama nuo pirmos e, to susitarimo įsigaliojimo, laikino įsigaliojimo dienos. Todėl e, susijusių interesų grupėms bus sunku paaiškinti, kodėl tą naudą, dar e, tos naudos ateimą atidėsime 3-4 metus, kol įvyks ratifikavimo procesas nacionaliniuose parlamentuose. Girdėjau įvairių abejonių, abejojančių balsų su šiuo e, susitarimu, ypač prieigos prie rinkos pramonės, paslaugų sektoriaus. E, kai bus laiko, aš esu pasirengęs e, detaliau tai aptarti. Ponas Žado kalbėjo apie jautienos sektorių ir, jis, ir nors jis neminėjo keulienos, jis tikriausiai nebejoju norėtų. Jautienos atveju kalbame apie 0,6 procentus Europos jautienos rinkos. Žinoma, reikia daryti nuolaidų, jeigu nori pasiekti susitarimo. Bet tai buvo labai pamatuotas ir subalansuotas kompromisas ir, ir e, buvo atsižvelgta į poveikį ES žemės ūkio sektorių. Dėl viešųjų pirkimų. Žinoma, komisija palaiko minti, kad jei šalis nes, elgesi nesažiningai ir uždaro savo viešųjų pirkimų E, pirkimų rinką, tai atitinkamai elgesi ir kita pusė komisija parengė pasiūlymą tuo klausimu. Tačiau jeigu bandysime užverti savo rinkas šaliai, kuri elgesi sąžiningai, tai, na, man atrodo, tu tai šiek tiek stebinantis elgesys dėl vertybių aspekto. Norėčiau kai ką pakomentuoti. Dėl viešųjų paslaugų Noriu patikinti Deividą ir kitus, kad tai, kaip sitas parengta dėl negatyvaus sąrašo, nėra įsipareigojimo liberalizuoti jokią viešųjų paslaugų sritį ir e, valdžios institucijos, konkrečios šalies institucijos gali nuspręsti atsijimti, e, imtis globoti tą sektorių, kuris yra viešasis sektorius. E, Aš esu, kaip jau sakiau, pasirengęs detaliau tai aptarti komentite. Tvarus vystimasis. Tai rimčiausias, kada nors pasiektas susitarimas šiuo klausimu ir ES ir, Kanad ir Kanados. Kanada visą, kar pirmą kartą prisijėmė įsipareigojimus dėl TDO konvencijų įgyvendinimo ir ratifikavimo ir kaip jau minėta, tai tikrai labai svarbi pažanga ir einama tinkama kryptimi. Kadangi liko pusę minutės, aš nepradėsiu dabar kalbėti apie investicinių teismų sistemą, bet nebejoju, kad būtų naudinga čia aptarti tą penkių testų sistemą ir išsiaiškinti, ar sutartas susitaris atlaiko tuos testus, bet noriu pasakyti, kad Kanada visiškai pri, pritarė, priėmė komisijos pasiūlymą šiuo klausimu po intensyvių diskusijų su taryba bei išklausė parlamentą. Kanadiečiai visiškai sutiko pritarti mūsų patiktam pasiūlymui. Norėčiau pasakyti kolegoms Bulgarijoje ir Rumunijoje, kad mes nepamiršėme apie vizos klausimą ir kad nors tai nėra sutartį, neįtraukta į sutartį, mes nepam, nepraleisime progos Kanadai priminti, kad progresas šiais klausimais labai pageidautinas ir nuolatos palaikome kontaktus šiuo klausimu. Ačiū. Lot and, uh... Ačiū. Diskusijas pratesime iš, po to, kai bus priimtas sprendimas taryboje ir kai turėsime konkretų darbų tvarkaraštį tolesnių veiksmų. Ir labai kruopšiai išnagrinėsime susitarimą. Po, ponas Winkleris čia bus 9 val. ryto, jis pirmininkaus rytoj komiteto posėdžiai. Ačiū.